So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt Ponios ir ponai, siūlau pradėti darbą ir šiandieną balsuosime dėl trijų klausimų pagal darbo atvarkę. Vienas balsavimas vyks dėl direktyvų kelių nuostatų dėl komisijai suteikiamų įgaliojimų dalinių keitimo taip pat turėsime balsuoti dėl. Įtrė nuomonės dėl dabartinių iššūkių ir galimybę atsinaujančiai energijai Europos strate, energijos vidaus rinkoje. E, ir paskui dėl, kalbėsime apie būdus, kaip pasiekti tikslą iki 20 metų sumažinti naujų keliavinių automobilių išmetamo CO2 kiekį. Po pietų Taip pat kalbėsime apie vaistus skirtus e, e, žmonėms ir klinikinius tyrimus. Regionės strategijas ES pramoniniuose rajonuose. Taip pat kalbėsime apie nešiojamas baterijas akumuliatorius, kurių sudėtyje yra kadmio, o po pietų vyks E, susitikimas su Hansu Brüningsu, e, vykdomuoju EAA direktoriumi paskirtuoju. Norėčiau paprašyti, kad trečią valandą gausiai dalyvautumėte susitikime su kandidatu, kaip kad su naujai paskirtu atstovu, kaip kad e, šiandien dabar dalyvaujate posėdėje. Ir Pradedame balsuoti. Pirmas straipsnis, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis pakeitimas, už, prieš, susilaikė priimta. Penktasis už, prieš, susilaikė priimtas. Šeštasis už, prieš Ne, tas atkrito. Šeštasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Dėl vertimo e, problemų 16, 15 įvyko, atsirado tam tikro neiškumo. 15-16 atkrenta. Balsavome dėl penkto, priėmėme ir šeštasis toliau pakeitimas, dėl jo balsavome jis patvirtintas, dabar balsuojame dėl septintojo pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. konsoliduos tas pirmasis, kas už prieš susilaikę e, priimta. Devintasis. 22. Už prieš susilaikę priimta. Priimti abu. 23. Už prieš susilaikė atmesta. Dešimtasis už prieš, susilaikė, priimtas. 24 už, prieš, susilaikė, priimta. 11 už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau galutinis balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu dėl pasiūlymo. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 64 už, niekas nebalsavo prieš. Ir teisėkuros rezoliucija dabar. Balsuojame vėl elektroniniu būdu. Prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. patvirtinta. Labai ačiū. Norėčiau prašyti dėl suteiktų įgaliojimų balsuoti. Balsuojame vėl elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 42, 62 už, vienas susilaikė. Ačiū už pasitikėjimą. Ir tikiuosi, kad pateisinsiu jį. Pasižiūrėsime, kas bus tai su taryba, kas įvyks. Balsuosime turbūt plenarnėje sesijoje dėl šio klausimo balandį per plenarinę sesiją. Dėl kito balsavimo pirmininkė. Norėčiau paprašyti balsuoti vardinių būdų dėl trijų balsavimų, dėl pasiūlymo atmetimo, vienuoliktojo pakeitimo, kurio keičiamas teisinis pagrindas ir galutinio balsavimo. Aš prašau balsuoti vardinių būdų dėl tų mano trijų paminėtų dalykų. Jūs kalbate apie pirmą bloką, atme, kuriuos siūlom atmesti pasiūlymą. Tada vienuoliktąjį pakeitimą, kur kalbam apie teisinį pagrindą ir apie abu galutinius balsavimus, taip? Kas už atsistokite. 30 už. Aštuoniolika būtų buvę kvorumas. Taigi galutinis balsavimas ir tie balsavimai bus elektroniniai. Ar visi turite korteles? Galime pradėti. Pirmasis blokas. E, iškart balsuojame elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 24 už, 40 prieš, 2 susilaikė, atmesta. E, prašau neploti. Net ir lankytojų prašau to nedaryti. 30 pakeitimas vėl viskas už, prieš, susilaikė atmesta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 32 už, prieš, susilaikė atmesta. Pirmasis konsoliduotasis neprašė niekas balsuoti elektroniniu, balsuoti elektroniniu būdu, bet balsuojame vis tiek elektroniniu būdu. Prašom. Pirmasis konsoliduotas pakeitimas. Visi balsavote? Paikėme. EPP vienu per daug. Vėl pradedame. Vėl pradėsime. Pirmasis konsoliduotasis pakeitimas. Dėl jo balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Dar kartą EPP vienu per daug. Vėl balsuojame. Trečią kartą balsuojame dėl pirmojo konsoliduoto pakeitimo. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuokite elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame. 49 už, 16 prieš priimta. Trisdešimt devintasis už, prieš, susilaikė, atmestas, keturiasdešimtasis už, Dėl 39 pasitikrinti. Gerai, pasitikrinsime. Balsuojame dėl 39. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 41 prieš 25 už atmestas. 40 už prieš susilaikė atmesta. 41 už prieš susilaikė atmestas. 42 už prieš susilaikė atmesta. Septintasis už prieš susilaikė atmestas. Atsiprašau, priimtas, sako pirmininkas. Kas nors norite pastikrinti dėl septinto, gerai balsuojame elektroniniu būdu dėl septintojo. Ar visi balsavote? Baigiame. 40 už, 26 prieš priimtas, 11 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas 38 prieš 27 už. Taigi, matote, kad balsavome elektroniniu būdu ir viskas ta, buvo paaiškinta. Tryliktasis už prieš susilaikė atmestas, pirmasis už prieš susilaikė priimta, antrasis už prieš susilaikė priimtas, trečiasis už prieš susilaikė priimtas, penkioliktasis už prieš susilaikė atmestas. Šešioliktasis už prieš susilaikė atmestas. Antrasis konsoliduotasis už. Vis tik tai siūlau balsuoti elektroniniu būdu dar kartą. Balsuokite. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. E, priimtas 47 už 19 prieš. Penktasis pakeitimas už prieš susilaikė priimtas 21 už prieš susilaikė atmestas 22 už prieš susilaikė atmestas 24 už prieš susilaikė atmestas atmestas. 25 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime dėl 25-ojo. 25-asis balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 28 už, 38 prieš, atmesta 37, 27 už, prieš, susilaikė, neaišku, balsuojame elektroniniu būdu dėl e, 27 ir visi balsavote. Balsavimas baigtas, atmestas. 28 už, prieš, susilaikė, atmestas. 26 e, už, prieš, susilaikė, atmestas Neaišku, pasitikrinsime. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 45 už 21 prieš priimta pirmasis galutinis balsavimas, iš galutinių balsavimų, vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 38 už, 21 e, prieš, 1 susilaikė. Priimta. Taigi užfiksavome rezultatą, dabar antras galtinis balsavimas, ar visi e, balsavote. Balsavimas baigtas. 38 už 25 prieš, 2 susilaikė. Fiksuojame ir šį rezultatą. Dabar trumpa pertraukėlė, nes turiu su koordinatoriais pasitarti vienos minties pertrauką, o po to tęsime dėl įgaliojimų.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 So, ich bitte alle wieder, die Plätze einzunehmen. Прошу visus äh, susėsti. Und wir haben ja dieses neue Prozedere. Prozedere. Numatyta nauja procedūra. Dėl dėrybų su taryba, ką tik aptarėme reikalus su koordinatoriais, ir turėsime dėl to balsuoti. Nes tokiu būdu taps aiškiau ir dėl to aš norėčiau, kad būtų balsuojama elektroniškai dėl įgaliojimų ar įgaliojimų nesuteikimo. Reikia 35 kolegų balso tam, kad būtų suteikti įgaliojimai. Jeigu ne, negausime įgaliojimų teks balsuoti plenarinėme posėdėje, bet yra dabar norinčių pasisakyti dar. Kas pirmasis? Pieter Lyzė, man atrodo. Taip, aš tiesiog norėčiau paprašyti laiko pamastymams. Kiek suprantu, yra žmonių kalbėjusių su atsakinguoju komitetu Na ir itre tikrai ne visuomet atsižvelgia į tai, ką mes nusprendžiame. Ypač šiuo atveju. Taigi aš suprantu kolegas, kurie teigia, kad reikia pasitarti su atsakinguoju komitetu, bet e, tiesiog nežinau, ar per ilgesnio laiko perspektyvą tai reis, leis mums kurti racionalesnės aplinkosaugos strategijas. Taigi aš tiesiog prašau laiko pamastymams Ir galbūt kitą savaitę mes galėtumėme apsispręsti, nes e, kitą savaitę irgi bus komiteto posėdis, tuomet galėtumėme ir priimti sprendimą, nes tai yra politiškai kontroversiškas klausimas ir galbūt mes galėtumėme jį aptarti su kolegomis iš ITRE ir pabandyti surasti kompromisą. Jeigu jie pasakys ne, tuomet, na, tai ir nekeis reikalo esmės, bet aš manau, kad būtų tikrai pravartu gauti šiek tiek daugiau laiko ir pasikalbėti su jais apie tai. Nes man nelabai patinka ši situacija ir aš norėčiau pasiūlyti šiandien dėl to nebalsuoti. Ačiū. Šis klausimas yra kontroversiškas ir labai svarbus daugeliu valstybių, dėl to aš manau, kad mes turėtumėme balsuoti, tą turėtų daryti visi komiteto nariai ir tokiu būdu parlamentas suteiktų įgaliojimus dėryboms. Ne, netrinktųjų grupė turėtų čia apsispręsti, tai yra labai svarbu pramoniai, Europos ateičiai ir mes negalime ignoruoti šio reikalo e, svarbos. Ačiū, panas Deivisas. Mano frakcija neturėjo galimybės apie tai pasikalbėti, į balsavimo sąrašą tai nebuvo įtraukta. Jeigu procedūriškai yra įmanoma atidėti, aš neprieštarauju pono Lyzės pasiūlymui. Na, jeigu klausimas pateks į plenarinį posėdį, na, mes pritarėme tam. Tačiau kita vertus, Tai yra esminis principinis klausimas. Viena vertus e, kyla klausimas, ar reikia pateikti klausimą plenariniam posėdžiui ir visas parlamentas balsuotų dėl įgaliojimų. Kita vertus yra pripažinimas, jo klausimas yra delikatus ir klimato kaitos e, strategija gali dėl to keistis. Ir taryba yra susiskaldžiusi, taigi būtų naudinga, mano manimu, surasti kokį tai susitarimą su taryba dėl to, kaip būtų galima dirbti toliau. Ir tą gali padaryti, aišku, plenarinis posėdis. Tačiau klausimas yra labai um, subtiliai, um, turi būti subtiliai subalansuotas. Ačiū. Serkas. Skilakakis. Na, visas parlamentas yra susiskaldęs dėl šio klausimo. Taigi, kokia, kokią teisę mes turime dėrėtis, kai nėra aiški plenarinio, plenarinio uh, visų parlamentarų poziciją, kitaip tariant. Na, ir anksčiau buvo panašių situacijų su REACH direktyva, pavyzdžiui, taigi akivaizdu, kad šis komitetas turi teisę pradėti dėrybas. Tačiau mums reikia žinoti, kad parlamente galiausiai bus balsų dauguma. Taigi dėl tos priežasties aš manau, kad Peter Lyze pasiūlymas iš tiesų yra geras. Suteikite mums dar vieną papildomą savaitę ir po to galbūt būtų galima kažko, kažkaip susitarti ir gal dėrybinis pagrindas tuomet e, būtų išplečiamas. Taigi aš norėčiau pasiūlyti dar e, palikti apmąstymams vieną savaitę, galbūt bus manančių, kad yra silpnoji pusė, bet mano manimo tai yra stiprioji pusė. Ir tokiu atveju šiandien balsuoti tuomet nereiktų. Pasikalbėtumėme su šešėliniais pranešėjais. Ir nebalsuotumėme žinodami, kad rezultatas yra labai uh, slidus. Taigi tiesiog baigiame klausimą, baigiame diskusiją šiuo klausimu. Dėkuoju už pasitikėjimą, pereikime prie kito klausimo. Aštuntasis darbo tvarkės punktas. Čia vėlgi nuomonė įtrio komitetui pranešėja yra ponia Kukovič. 33 pakeitimas buvo atsimtas. Būtų labai gerai, jeigu būtų daugiau tylos. E, pirmasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 43. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. Trečiasis. Kas už? Prašau kolegų paskutinėse salės eilėse, šiek tiek tylos. Prašau pasikalbėti už salės ribų. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktasis antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, nėra aišku, tikriname. Penkto pakeitimo antroji dalis. Tikriname elektroniškai. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 31 už, 30 prieš. Nedėlio persvara patvirtinta. 7 pirmoji dalis kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Dabar periname prie aštunto pirmosios dalies. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta vienuoliktoje pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktoje antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 12 kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 13 kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 14 tikriname dar 13 pakeitimą. Balsuome dėl 13 elektroniškai, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Keturioliktasis kas už. Kas prieš. Nėra aišku. Tikriname keturioliktasis pakeitimas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 31 už, 32 prieš. Vienas susilaikė, atmesta. 15. Dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. 16. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Nėra aišku. Tikriname 16 pakeitimas, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas, pakeitimas atmetamas 17. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, patvirtinta. 19. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 18. 18. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 18. antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 23. kas už, kas prieš, susilaikę, nėra aišku. Tikriname. 23. pakeitimas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 21. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. Dėl kito nebalsuosime. 22. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. 24. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta 25, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta 26, kas už. Ne, tikriname dar 25 pakeitimą, prašau balsuoti. Balsuoja. Balsavimo baigiame. Patvirtinta. 26 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Tikriname nesu įsitikinęs dėl rezultato. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Dar kartą. Turėsime balsuoti dėl 26-ojo elektroniškai. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 27. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 28. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad patvirtinta. 36. Kas už? 36. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta. Tikriname. 36 pakeitimas, prašau. Balsavimą baigiame. 38 už, 28 prieš patvirtinta. Už, prieš Tik šeši kolegos balsavo dar kartą. 38. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 39. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 40. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 41. Kas už? Tikriname 40 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuot. Atmesta. 41. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 42. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Nėra aišku. Tikriname elektroniškai. 42. pakeitimas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 44. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 45. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė Nėra aišku. Tikriname elektroniškai. 45 pakeitimo antroji dalis. Ar visi jau balsavote? Baigėme balsuot. Aiškiai patvirtinta. 47. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Tikriname. 47 pakeitimas. Ar visi jau balsavote? Sociali... Pas socialistus vienu balsu yra per daug. Dabar viskas tvarkoju. Atmesta. 46 kas už, kas prieš, susilaikę, nėra aišku. Tikriname 46 pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuot. Patvirtinta. Keturiasdešimt aštuntojo pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Galime patikrinti. Prašau. Ar visi jau balsavote? Dar kartą turime balsuoti. Prašau balsuoti visus. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 48 dalis kas už, kas prieš, susilaikę, Patvirtinta. 51 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 49 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 53 kas už, patvirtinta. 54 ir 55 identiški, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 56 pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę. Patvirtinta. 56 antroji dalis,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 susilaikė atmesta. Dabar žodinis pakeitimas, kurį pasiūlys ponia Haug ir Bauskov. Saraše jisai yra. Ne, jo saraše visgi nėra, sako pirmininkas. Taigi aš perskaitysiu jį tuomet. Vietoj komisijos ta formuluotė yra išbraukiama. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 68 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 69 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Tikriname 69 pakeitimas, prašau. Ar visi jau spėjote? Balsavimas baigiamas. Aiškiai atmestas yra šis pakeitimas. 70. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmestas. 71. Kas už, kas prieš, susilaikę. Ta pačia balsų dauguma yra atmetamas šis pakeitimas. Dabar vyks galutinis elektroninis balsavimas. Prašau balsuot. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 64 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Sveikiname pranešėją ponę Kukovič. Stimmen im ITRE wird am 18. März abgestimmt und wahrscheinlich wird im Plenum im April dieser. Balsavimas ITRE vyks 18 kovo ir balandžio pabaigoje plenarinėje sesijoje. Tuo ir baigiame balsavimą. Und ich übergebe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 Okay, can I ask? Noriu paprašyti tų, kurie neketina toliau dalyvauti posėdyje arba laikytis tylos arba išeiti iš salės, kad galėtume toliau tęsti darbą pagal darbo atvarkę. Dabar svarstysime pono Ulmar pranešimą. Tai yra būdai, kaip pasiekti tikslai iki 2010 metų sumažinti naujų keliavinių automobilių išmatamo CO2 kiekį noriu suteikti žodį ponui Ulmer. Norėčiau paprašyti tylos. Pradėsiu, nepaisant to, kad daug triukšmo šioje salėje. Šio pasiūlymo tikslas yra iškus, jis yra iškinamoje dalyje. Tai yra toliau mažinti taršą, naudojant modernės automobilio varomasias sistemas. Nuo 2006 metų buvo 160 gramų CO2 km vertė, nuo 15 bus sumažinta iki 130 gramų, o nuo 2020 iki 95 gramų CO2 kilometrui. Toks yra pasiūlymas. Manau, kad tai yra tikrai didelio užmojo tikslas. Ir manau, kad tam tikrose srityse jau buvo pasiekta sumažinimo. Taip pat siūloma pakeisti koeficientą ir 27 procentai sumažinti kreivės nuolydį tai apims ne tik didžiuosius automobilius, bet ir mažuosius. Ir tai reiškia, kad dides, didelių automobilių gamintojai e, patirs didesnės išlaidas. Tačiau daugiausia didžiuosiuose automobiliuose yra taikomos naujos technologijos, taigi manau, kad tai bus gera paskatų sistema, kuri leis įdėkti naujas technologijas Manau, kad mums reikia užtikrinti, jog būtų sudarytos vienodos veiklos sąlygos ir dėl šios priežasties aš pasisakau prieš tai, kad nurodinėtėm žmonėms, kokio pobūdžio automobilius jie turėtų rinktis pirkti. Taip norėčiau paminėti ypatinguosius kreditus iki 2020 metų. Tai reiškia, kad gamintojai turės galimybę pranešti komisijai, kiek jie yra sukaupę tų ypatingųjų kreditų, ar galima juos lankščiai priskaičiuoti prie jų siekiamo tikslo. Nu, kaip? Jeigu daugiau nei 15 procentų viršitas tikslas, tai tuomet galima bus priskaičiuoti tuos kreditus ir CO2 emisijos neturi viršinti 50 gramų CO2 kilometrui. O arba grinoji elektrinė rida, jeigu varomas elektro, automobilis turi būti nemažesnė kaip 40 km. Tai privers gamintojus investuoti į alternatyves automobilių varomasias sistemas ir taip pat kurti tokias modernės automobilių varomasias sistemas. 2023 metais paskatų sistema bus baigta taikyti tuomet e, baigsis galiojimas ypatingųjų kreditų. Standardizuota e, bandymų procedūra bus taikoma, naujasis Europos važiavimo ciklas, o šiuo metu komisija ir kitos institucijos rengia naują procedūrą, tai yra pasaulinė lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūra. tai suteiks papildomas garantijas gamintojams. Taip, nes gamintojams yra svarbu planuoti, žinant aiškės nuostatas iki 2020 metų. Ir aš siūlau, kad tai būtų daroma remiantis e, naujojo Europos važiavimo ciklu iki 2010 metų, o po to būtų nauja e, e, bandymų procedūra naudojama ir tai skatintų sertifikuoti ir dėkti naujas technologijas ir technologijų paket, paketus mm, automobilių gamintojus ir tuo būdu mažinti degalų suvartojimą ir CO2 išmetimų kiekį. Kol kas dar nėra pripažintų jokių ekologinių naujovių, nes bandymų procedūra yra sudėtinga ir brangi. Yra sertifikavimo srityje šiokia tokia pažanga, bet būtų uh, supaprastinti pripažinimą tų naujų technologijų arba technologijų paketų. Būtų gerai e, tokį bandymų, e, tokią bandymų procedūrą įdėkti, kur būtų galima patvirtinti arba atmesti. O ekologinės naujovės tik tai ribotai galės prisidėti. Galėčiau galbūt tik vieną paminėti pavyzdį. Galiu įsivaizduoti, kad e, protinga navigacijos sistema sumani navigacijos sistema e, dėrinė su e, hybridiniu automobiliu galėtų būti pažangi. Ir jeigu būtų pripažintas e, toks metodas, būtų galima tinkamai naudoti tą elektrinį variklį ir atitinkamai jį pakrauti. Bandymų, nuo bandymų ciklo to priklauso, pakrauti tą akumuliatorių elektrinį. Dėl tos priežasties aš nemanau, kad būtų naudinga 2014 metais atlikti peržiūrą. Manau, būt būtų geriau iš naujo vertinti rinką šiek tiek vėliau, bet tada, žinoma, iškyla klausimas. Klausimas dėl to, kokio pobūdžio e, vyks vertinimas, koks bus būdas įvertinimo CO2 taršalams. O kalbant apie ilgai laikotarpį, gal tikrai neverta e, kurti elektroninių, elektrinių automobilių. Mums reikia turėti visą vaizdą, baigtinį vaizdą. Aš laukiu diskusijų ir taip pat lauksiu iš jūsų pakeitimų. Ir tikiuosi, kad su šešėliniais pranešėjais galėsime surenkti vaisingas diskusijas. Ačiū, ponia Ulmar. Dabar šešėliniai pranešėjai pasisakys, ponas Perilijau pasisakys. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už darbą, taip pat uh, už tai, kad jis uh, labai lankstus buvo apsisprendžiant dėl tvarkaraščio rengiant pranešimą. Šis klausimas yra nepaprastai svarbus, nes tai yra susijęs su strateginiu darbo vietas uh, e, užtikrančiu sektoriumi Europoje, uh, kuris dabar išgyvena uh, problemas, ypač uh, vidaus rinkoje. Uh, pernai Sumažėjo naujų parduodamų automobilių skaičius maždaug milijonu. Pagal komisijos duomenis Kars 20, tiksliau komisija Kars 21 komunikate kalba apie tai, kad norėdami užtikrinti konkurencingumą šiame sektoriuje reikia taikyti paskatas automobilių gamintojams. Reikia taip pat plėtoti technologijas naujasias, e, kurios užtikrintų mažą degalų vartojimą, mažas CO2 emisijas, tai turi leisti konkuruoti mūsų e, pramoniai ir e, taip pat skatinti paklausą tokių automobilių, nes šiuo metu ji labai yra maža. Tam, kad užsitikrintume CO2 emisijų tikslus 50 metams, transporto sektorius, kuris atsakingas už 25 procentus emisijų, turės e, labai rimtai padirbėti. Ir emisijų tikslai 95 gramai CO2 numatyti. Buvo, tai buvo numatyta 2009 metais, yra labai toleregiškas tai susiję ne tik tai su 50 metų tikslais, bet ir mes užsitikrinsime mažesnę priklausomybę nuo iškastinio kūro ir pagerinsime oro kokybę. Todėl 95 gramų tikslas neturėtų būti sušvelnintas ir Mums reikia e, paskatų sistemos gamintojams, kad jie norėtų gaminti e, mažai CO2 išskiriančius automobilius. Taip pat turime užtikrinti, kad mes e, nenukryptume nuo pasiūlymo tikslų ir reikėtų numatyti tam tikras sankcijas siemas su galimybėmis, kurios leidžia pasiekti uh, mūsų tikslų. Technologinį neutralumą reikia išlaikyti gamintojams, kad jie galėtų e, apsispręsti, kaip geriausiai mažinti CO2 emisijas. Reikia atsižvelgti techno į tai, ar technologiškai pasiteisina tam tikri dalykai ir kaip, e, ar egzistuoja rinka tokiems žemų CO2 emisijų automobiliams. Uh, Taip pat turime nepamiršti vartotojų apsaugos. Vartotojai turi turėti galimybę gauti realią, realaus laiko informaciją apie CO2 emisiją, pavyzdžiui, apie e, bandymų tikslus ir emisijas. Šie klausimai yra labai sudėtingi, nėra pakankamai lankstumo. Ir ir e, nesudentę su bendru požiūriu į vairavimą. Jeigu mes nukrypsime nuo tikslų, tai neužtikrinsime savo tikslų mažinant CO2 emisijas ir e, mažinant e, techno, degalų vartojimą. Reikia skatinti naujasias technologijas, kurios galbūt leistų sutaupyti ilgainiui. Dėl naujų tarptautinių bandymų ciklo. Tai, svar, tai svarbu taip pat reikia užtikrinti, kad pasaulinis e, ciklas būtų įdėktas 20 metais. Ir 17 metais jau būtų įdėktas. Peržiūrėti padėtį 17 metais, atsiprašau, reikėtų. Ir taip pat E, reikia galvoti, ar tai, kokį pasirinksime kelią, ar tai bus laikinasis reglamentas, kuris pakeis dabartinį reglamentą. Bet ar tai nesukels problemų kai kuriems? Pirmiausiai dėl bandymų ciklo, važiavimo ciklo. E, taip pat kitas klausimas yra koreliacinės lentelės, kurios atspindėtų tą patį sumažinimo kiekį. Aš tikiuosi, kad naujosios lentelės neturėtų iškraipyti rinkos ir e, numatyti konkurencinį pranašumą, sudaryti galimybės naudotis konkurenciniu pranašumu kurios bendroms. Dabar ponas Deivisas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau e, pasidžiaugti tais techniniais pasiekimais, kuriuos pasiekė automobilių pramonė per pastarosius metus. Pažanga buvo didžiulė. Mes kalbėjome apie tai 7-8 metais, tuomet mums buvo pasakyta, kad e, tai, ką jie dabar pasiekia, neįmanoma pasiekti, bet dabar matome, kad ES CO2 emisijos yra maždaug 160 e, gramų kilometrui. 2007 metais e, tai buvo dabar, e, kalbam apie 130 gramų. E, taip pat e, gal kovojant su klimato kaita matome, ką galima pasiekti transporto sektorė. Tai yra gerai ir Europos piliečiams visur, kur jie galės važinėti automobiliais su mažesnėmis sąnaudomis negu anksčiau. Ir beje, jie beveik neturi daugiau mokėti už tuos naujus automobilius. E, buvo sakoma praeitie, kad naujosios priemonės labai padidins kainą automobilių, bet tai neatsitiko. Ir e, automobilių gamintojų asociacija Europos tą patvirtino. E, automobilių pramonė veikia labai konkurencingoje aplinkoje, bet tokia yra realybė. Reikia kelti klausimą, ar nėra pernelyg didelių e, pajėgumų šioje srityje ir rinka viskuo pasirūpins. Daug kas jau padaryta, bet dar reikia pasiekti daug pažangos. Ilgalaikis tikslas suteikia aiškės gairias pramoniai dėl to, e, ko reikia siekti. Taip pat reikia, e, suteikia tam tikrą kryptį mokslininkams, inžinieriams. Ir mes pirmiausiai pradėjome kalbėti 2007 metais apie 95 gramų mintį, kai parlamentas savo iniciatyvą parengė pranešimą dėl e, emisijų iš lengvųjų automobilių. Nedaug e, žmonių e, priešinosi tam, net ir iš automobilių pramonės iki 20 metų, tai visai uh, įmanoma pasiekti netgi naudojant beveik įprastinės technologijas. Ir galbūt e, įdarbina daugiau žmonių, negu kad e, dabar e, dirbančių prie konvejerių skaičius. Ir reikia tikėtis, kad bus pasiekti tie tikslai. Bet dabar, praėjo keletą metų, turime galvoti apie kitą ilgalaikį tikslą ir turime būti pasirengę nustatyti tikslą 25 metams. Gali būti, kad norėsime mes e, nutolti nuo tokio e, linijinio tikslų nustatymo būdo. Tai yra ne tik tai CO2 emisijų mažinimo klausimas, bet ir kūro taupesnio naudojimo klausimas kas gali būti naudingiau eiliniam vartotojui, vairuotojui. Mano mintis 70 gramų iki 10 metų yra visai pasiektas tikslas ir galbūt turėtume dabar susitelksti ties juo galvojant, kad galbūt galima būtų peržiūrėti mūsų požiūrį prieš dviejus ar trejus, po dviejų ar trijų metų, e, įvertinant technologijos požiūrį dėl ypatingųjų kreditų. Aš manau, kad jie gali suvaidinti savo vaidmenį. Pramonę reikia paskatinti už tai, kad plėtoja žemų CO2 emisijų technologijas. Manau, kad daug lėšų tam skiriama ir ateitis nėra aiški, tačiau yra ir kiti būdai kuriuos galime pasiteikti. Galime skirti dotacijas, reglamentavimo priemonės, numatyti tam tikras. Manau, kad ypatingiai kreditai gali suvaidinti savo vaidmenį, bet nereikia padaryti taip, kad jie e, pradėtų kliudyti mums e, siekti CO2 emisijų mažinimo tikslų. Ir ponas e, Ulmeris siūlo laikinai taikyti šią sistemą bet aš su juo nesutinku visai su, jo, su visų jo požiūriu. Kitas dalykas dabar labai sunku suvokti, ar mes galėsime pasiekti tos pažangos, kurios aš norėčiau. Tačiau plačiai yra kalbama apie tai, kad mm, emisijų mažinimo e, tikslai ir tai, kas pasiekta, neatspindi realių vairavimo sąlygų siejamų su automobiliais. Ir netitikimas kartais yra labai didelis. E, e, pramonė siekia laikytis taisyklių, mažindama CO2 emisijas ir žaidžia žaidimą, tačiau kai žaidimas susideda iš tam tikrų elementų, pavyzdžiui, e, bandymų, tai tam tikra pakraipa automobilio nuolydis taip pat gali turėti labai daug įtakos. Ir įvairių dalykų e, manipuliuojama įvairiai su padangomis yra daugybė techninių ar net paprastų triukų, kurie leidžia pagerinti automobilio veikimą netgi nepadedant kompiuteriniai sistemai. Įvairiausi triukai pasitelkiami, bet tai reiškia, kad mes nematome tikro vaizdo, vyksta tam tikras sukčiavimas. E, pasaulinis e, bandymų ciklas procedūra yra dabar svarstoma plačiai, o mes e, savo teisės aktais raginame komisiją peržiūrėti tai, kaip yra atliekamas, e, atliekami bandymai, vertinamas važiavimo ciklas. Ir tos procedūros turėtų būti taikomas kaip galima griežčiau, kai mes e, tą padarysime, pasižiūrėkime į pakeitimus, bet turime E, užtikrinti, kad realios e, vairavimo sąlygos atsispindėtų e, per bandymus. Ir tikiuosi, kad mes atitinkamai pakoreguosime savo pasiūlymus, kad jie būtų svaresni. Dėkuoju ponui Deivisui. Taip, ta bandy, tas bandymų ciklas yra įdomi procedūra. Pone Harms dabar pasisakys. Labai įdomu, ponė Deivisai, kad jūs vėlgi mums primenate, kad kai aptarnėjome direktyvą ir ją patvirtiname prieš keletą metų, automobilių pramonės atstovai pateikė, pateikė atitinkamų argumentų, teigė, kad visi mūsų bandymai užtikrinti efektyvumą ir ekologiškesnius automobilius yra perdėm sudėtingi. Ir Džiaugiuosi, kad galiausiai pasirodė, jog tos technologijos buvo realios ir ne, ne perdėm brangios. Na ir praėjus keliams mėnesiams, po to, kai patvirtinome direktyvą, mes realiai tą pamatėme įvairiose Europos rinkose, automobilių rinkose. Na ir man tiesiog įdomu, kad kai kitą kartą vyks klimato kaitos diskusijos, Ir kai kitą kartą pradėsime kalbėti apie išmetalus iš automobilių, ar nebus vėl pateikiami argumentai iš automobilių pramonės srities, tam prieštaraujantis argumentai ir mes atsispirsime jiems ir sieksime toliau to, to ko užsibrėžėme. Na, turime apsaugoti vartotojus nuo neveiksmingų automobilių ir taip pat apriboti naftos importą, tai visuomet buvo Europos tikslas ir apskritai atsižvelgiant į situaciją pasaulyje tikrai negalime ignoruoti atitinkamų ženklų. Taigi, kažin ar mes galime save kaltinti dėl to, kad buvome ne, neveiklus. Na ir pažvelgus į santykius tarp vartotojų ir gamintojų, apskritai vertinant Europos automobilių pramonės ateitį. Matome, kad automobilių pramonė ateityje galėtų parduoti kur kas ekologiškesnius, veiksmingesnius automobilius ir kuo greičiau mes viską pakeisime, tą linkmę tuo geriau. Dabar tai, kas yra mums kad dabar, ką mes siūlome, yra tiesiog tam tikri pamastymai dėl tikslų, kurie numatyti direktyvoje, yra maksimalios e, CO2 emisijų vertės numatytos iki 20 metų. Apie tai kalbama ir senojoje direktyvoje ir bent jau kiek aš suprantu, niekas nekvesionuoja galimybės pasiekti 95 gramų CO2 emisijų kilometrų tikslo. Na, niekas netigia, kad e, tai turėtų būti privaloma. Na ir perskaičiusi pono Ulmerio pranešimą, manau, kad na, pats tikslas nėra kvesionuojamas, tačiau tai, kaip yra įtvirtinami ypatingiai kreditai, tokiu būdu pranešimas yra sumenkinamas. Ir jeigu mes patvirtinsime tai, ką nori ponas Ulmeris, tuomet nemanau, kad 95 gramų kilometrų tikslo pasieksime automobilių pramonėje Europoje, nes jis teigia, kad ypatingiai kreditai galėtų būti taikomi didesniam kiekiu automobilių, daugiklis e, jo siūlymų yra didinamas. Ir man šiame pasiūlyme labiausiai nepatinka tai, kad yra siūloma, jog ypatingieji kreditai gali būti taupomi ir po to jais priekiaujama. Taigi tai reiškia, kad tie tikslai, kurių mes užsibrėžėme iki 20 metų, jie bus pasiekti tik tai dar po penkerių metų. Ir tai prieštarauja antram mūsų aptariamam dalykui, būtent, kad iki 25 metų turėtumėme numatyti saistantį tikslą, privalomą tikslą. Man atrodo, kad tas tikslas, apie kurį kalbėjo ponas, ponas Deivisas, kurį jis pavadino gal per dėm ambicingų 70 gramų kilometrų, aš manau, kad mes galime apie tai pasikalbėti. Mano frakcija mano, kad iki 25 metų mes galėtumėme 60 gramų kilometrų tikslą užsibriežti. Labai svarbu, aišku, kalbėti apie ilgalaikius tikslus nes iš patirties supratome, kad saistantys planai, saistanti politinė valia yra labai svarbu automobilių pramoniai. Dabar kalbant apie bandymų ciklą, nepaisant to, kad norime veiks efektyvesnių automobilių, jeigu bandymų ciklas būtų geresnis, tuomet geriau galėtumėme apginti vartotojus. Dabartinis bandymų ciklas nėra geras, bandymų ciklą reikia tobulinti, jis turi būti privalomas kuo galima greičiau, negalima čia dvėjoti. Vartotojai turi galėti pasikliauti bandymų išvadomis ir kuo geresnis bus bandymų ciklas, tuo, tuo geriau bus. ponas Kalanan. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, jaučiu tokį dėžavų jausmą, kalbant apie CO2 emisijas iš automobilių, nes nekartą jau anksčiau apie tai kalbėjome ir faktiškai tie patys žmonės pasisakė. Ir vėlgi grįžtame prie tų pačių kalbų. Norėčiau padėkoti ponui Ulmeriui už jo puikiai surašytą pranešimą. Aš tikrai pritariu jo sprendimui laikytis priminio komisijos pasiūlymo. 120 gramų tikslai 15 metais, 95 gramai 20 metais. Mano manimu, tai yra ambicingi tikslai. Tokie tikslai, kuriuos pripažįsta ir automobilių pramonė kaip pasiekimus, bet gan ambicingus tikslus. Tai yra vidutiniai tikslai, kuriuos e, galėtų pasiekti, kurių galėtų pasiekti automobilių pramonės įmonės. Tačiau čia liktie yra dvi pusės Pirmiausia, mes spaudžiame gamintojus gaminti tokius automobilius, kurie tenkintų šias sąlygas. Kitas dalykas yra tai, kad vartotojai turi pirkti automobilius, kurie yra gaminami pagal šias vertes. Na ir matome, kad keičiasi vartotojų poreikių pokyčiai, keičiasi vartotojų po, poreikiai. Ir turime nepamiršti, kad situacija konkurencinga labai yra automobilių pramonėje ir dažnai Europos gamintojai nieko neuždirba. Dažniausiai daugiausiai uždirba tie, kurie, naudoj, kurie gamina didelius, daug išmetančius automobilius. Ir mes matome, kiek automobilių fabrikų užsidaro Europoje. Ir daugelis automobilių, kurie tenkina tuos tikslus, yra importuojami iš Korejos ir kitur. Taigi, įgyvendindami šią, šį reglamentą, nepamirškime, kad e, turime pasirūpinti ir automobilių pramonę Europoje, nes jie praranda pajamas. Na ir dar griež, jeigu dar labiau griežtintumėme šias vertes, nebūtų tai ir naudingai, atsižvelgiant į ekonominę krizę. Reglamento pagrindinis tikslas yra numatyti galimybės iki 20 metų pagerinti tas vertes, Tačiau, kai pradėjome kalbėtis pradžioje ir 20 metų tikslai buvo dar nelabai aiškus, taigi dabar, kažin, ar reiktų vėl grįžti prie tų ankstesnių diskusijų, dabar keisti žaidimo taisyklės proceso eigoje. Dabar grįšiu prie tam tikrų e, smulkesnių detalių, išlygų ir panašiai. Mes pritarėme pranešėjo siūlymui dvigubai padidinti išlygas, kurias siūlė komisija mažesniems gamintojams nes tie gamintojai yra, tie gamintojai gamina maždaug mažiau nei tūkstantį keleivinių automobilių per metus ir realybė ta, kad yra daug tokių smulkių įmonių Europoje ir faktiškai tikrai jos labai mažai prisideda prie automobilių parko plėtros, nes jie, jie pagamina labai nedaug. Taigi reikia atsakingiau e, elgtis su smulkiom vidutinėm įmonėm šioje srityje. E, Tas pats pasakytina ir apie nišinę išlygą. Džiaugiuosi, kad pranešėjas išsaugo komisijos pasiūlymą išplėsti išlygą nišos gamintojams iki 20 metų. Pagal šią priemonę numatoma daugiau galimybės per kokį, laikot, per kokį laikotarpį turi būti pateikiamos paraiškos išlygai gauti. Ir tai yra palankiai vertinama ir įvairių gamintojų. Dabar bandymų ciklas. Šiek tiek esu sunerimęs dėl pasiūlymo numatyti naują standartizuotą bandymų procedūrą, ko galima greičiau. Dabartiniai tikslai yra gan griežti, bet jų pasiekti įmanoma. Ir mes turime elgtis atsargiai ir nekeisti taisyklių, e, žaidimo taisyklių žaidimo viduryje buvo numatytas vienas bandymų ciklas, dabar bandoma perėti prie absoliučiai kito bandymų ciklo ir tokiu būdu gali būti gaunami skirtingi rezultatai skirtingiams automobiliams. Taigi turime atsargiai elgtis šioje srityje ir galbūt 20 metais, kuomet bus užsibriežti nauji tikslai, arba šiek tiek prieš 20 metus mes galėtumėme pasvarstyti apie galimybę dėl naujo bandymų ciklo, bet dabar e, nesiūlyčiau taip e, karštakošiškai pakeisti bandymų ciklą, ciklo procedūrą. Tas pats pasakytina apie peržiūros straipsnį, apie tikslus po 20 metų. Mes neturėtumėme nuolatos griežtinti tikslų, netlikdami tinkamos poveikio vertinimo analizės. Ir aš įsivaizduoju, kad ekonominė krizė dar liks čia su mumis dar keliems metams. Taigi turime nepamiršti ir Europos gamybos, vertinant ją bendrame pasaulinėme kontekste. Taigi, mano pagrindinis e, patarimas būtų atsargiai elgtis, e, tikslus nustatyti atsargiai, atlikus tinkamas poveikio vertinimo studijas, tam, kad tai nepakenktų pramonės įmonėms ir kad būtų galima įvertinti, kiek technologiškai yra, yra manoma pasiekti tų užsibrieštų tikslų. Ačiū. Ačiū ponui Kanui, dabar ponas Rosi paskutinis kalbės kaip šešėlinis pranešėjas. Ačiū pirmininkė, aš pritariu kolego Kanano požiūrį. Ir jis visiškai teisingai sako, kad automobilių pramonė išgyvena krizę, kad mes turime mokytis iš krizės. Ir turėtumėm e, sutarti dėl tokio teksto, kuris iš esmės nelabai pagerina sąlygas e, nustatytas gamintojams. Aš suprantu, kad čia turėtumėm suderinti skirtingas nuomonės ir pasipriešinimą. Pirmininkas sako, kad ir atrodo yra problemų dėl vertimo į anglų kalbą. čia reikia atsižvelgti į visų grupių pozicijas ir rasti kažkokį vidurį. Reikėtų švelninti tą negatyvę padėtį, kurį išgyvena automobilių pramonės atstovai. Nuo 500 tūkstančių mažų automobilių gamybos per metus mažiems gamintojams. Čia mes kalbam apie labai nedidelę nišą, labai ribotas skaičius yra tokių, tokių gamintojų. Ir būtent tie gamintojai, kurie galbūt daugiau uždirba, galėtų daugiau investuoti į inovacijas. Reikėtų daugiau investicijų didelėms gamykloms, kur dirba daug žmonių ir taip pat galvoti apie naujus gamybos būdus mažos kainos universalūs automobiliai su minimale pelno marža. Mm, tokie automobiliai vis labiau gaminami už ES ribų. Aš galiu suprasti ir žalių, žaliuosius kolegas, kurie yra suinteresuoti e, važiuotinėti dviračiais ir elektriniais automobiliais, tačiau didžiosios įmonės baiminasi, kad e, peržiūra vykdoma e, mažėjimo linkme, bloginimo atrasme būtent tų darbo sutarčių, kurios yra sudaromos. Yra siekiama bet kokią kainą mažinti taršos lygį, tačiau turėtume pasižiūrėti ir į darbuotojų atlyginimus, kurie yra mažinami. Štai tokia yra padėtis Europoje, darbuotojų šios sektoriaus padėtis darbuotojams yra mažinama atlyginimai ir jie turi su tuo sutikti, jeigu nori išsaugoti darbą. Sakoma, kad automobilių kainos išaugo, tačiau darbuotojų atlyginimai yra mažinami visoje Europoje. Kodėl? Todėl, kad gamintojai turi išgyventi, turėdami didesnės išlaidas, kurias mes jiems užkrauname, nustatydami nuo jos taisyklės. E, aš taip pat pasisakau dėl peržiūros, e, jį turėtų būti vykdoma ne 14, o 17 metais. Taip pat reikėtų pagalvoti apie ypatingųjų kreditų panaudojimą. Manau, kad reikėtų galutinius terminus šiek tiek e, pratesti, kalbant apie tuos labai griežtus emisijų, lygius emisijų normas automobilių sektorius tikrai išgyvena labai sunku laikotarpį ir turime neužmiršti, kad taip, turime automobilius, bet kalbame ne vien apie automobilius, kalbame apie kitus gamintojus, kurie gamina dažus, padangas, tekstilę, užvalkalams automobilius ir taip toliau. Čia yra milijonai žmonių, kurie yra įtraukti automobilių gamybos procesus. O galutinė kaina automobilių, jeigu mes norime ją mažinti, didindami išlaidas gamybos, tai reiškia, kad darbuotojai bus, jų atlyginimai mažės. Ir aš norėčiau paprašyti e, pranešėjo, suprantu, kad negalime primesti tam tikrų dalykų valstybėms narėms, tačiau pranešėjas galėtų paskatinti naudoti elektrinius automobilius, ypač miestus ir taip pat raginti valstybės narės užtikrinti akumuliatorių pakrovimo stočių pakankamą skaičių, nes tik tai tai paskatins uh, žmonės pirkti elektrinius automobilius. Ačiū ponui Rosi. Dabar uh, turiu didžiulį norinčių pasisakyti sąrašą 11 žmonių. Laikas mus spaudžia, dėl to siūlau kiekvienam kalbėtojui dvi minutės skirti. Pone Grostet, ponas Lainin. Jo, Mr. Kramer, Mr. Lise, Mrs. Westlund, Mr. Schlitter, Mrs. McGavin, Mr. Florence ir Mr. Saber. Um, Štai tie žmonės yra sąraše. Pone Grustet, jums žodis porą minučių. Ačiū, pirmininkė. Aš vertinu, kad mūsų kolegos pono Ulmerio pranešimas parengtas tinkama linkme. 95 gramų CO2 kilometrų 2010 metams yra geras, integruojant realistiškai e, bandymų ciklą. Du dar galėtų būti dalykai pagerinti pranešime pirmiausia dėl ypatingųjų kreditų ir dėl naujų tikslų po 2020 metų, dėl ypatingųjų kreditų. Tai skatintų automobilių gamintojus, kad jie investuotų naujas technologijas ir tai leiktų sumažinti CO2 teršalus. Tačiau man atrodo, kad šis pasiūlymas yra gana sudėtingas. Ir jis nėra neutralus technologijų prasme, nes tam tikros kategorijos naujų, naujoviškų automobilių nepatenka. Aš norėčiau siūlyti pakeitimą, kad būtų galima labiau siekti pusiausvėros šioje situacijoje. Toliau dėl reglamento peržėjimo po 2020 metų. Norėčiau, kad mūsų kolega Ulmeris patikslintų savo poziciją, kadangi sakoma, jog peržiūra po 2020 metų turės vykti ir pranešime, kad tai turės vykti po 31 gruodžio, tai yra nuo pra, pra, kad būtina ne, tikslinga ne anksčiau kaip 2017 metų pabaigoje peržiūrėti. Ir tik tam būtų galima vertinti pirmuosius rezultatus. O kalbant apie e, tai, kad technologijos ekologinės labai e, sunkiai skinasi kelią į rinką, turėtume tuos e, tikslus e, peržiūrėti ir padėti rinkoje peržiūrėti ne anksčiau kaip nuo 2017 metų. Tai tokius aš siūlau pakeitimus. Ačiū. Dėkuoju, ponio Grose, toliau ponas Lainen. Aš manau, kad turėtume patikslinti tam tikrą nesusipratimą Mes šiandien žadame bausti automobilių sektorių ar įstumti kažkokias nepalankės sąlygas. Manau, kad yra visiškai priešingai. Mes bandome automobilių, Europos automobilių sektorių į aukštesnį lygį pakelti inovacijų ir konkurencingumo prasme. Mes negalime vieninteliai gaminti. Japonai, Pietų Koreja, Kinai gamina automobilius. Ir pasaulinė konkurencija yra gana stipri pastarųjų dešimties metų patirtis parodė, kad jeigu mes kursime plataus užmojo teisės aktus, tai padės automobilių pramoniai ir jokių būdų neįstums ją į nepalankę padėtį. Kai kurie kolegos atrodo sako, kad mes tarsi baudžiame automobilių pramonę, tačiau taip nėra. Yra nustatomos naujos normos, e, daug kas tam priešinasi, tačiau dėja vis dėlto tikrovė parodė, kad automobilių pramonė dabar yra geresnėje padėtyje ir netgi gali geresnius rezultatus pasiekti, negu yra nustatyti tikslai. Mes gyvename besikeičiančių technologijų laikotarpiu. Mes turime tokius automobilius, kurio automobilio varomosios sistemos yra sukurtos prieš šimtą metų. Tačiau dabar jau yra kuriamos naujos varomosios sistemos, jos yra įdėgiamos ir bus įdėgiamos ateinantį dešimtmetį. Ką mes turėtumėm daryti, tai yra skatinti tas naujas technologijas, kad jos būtų tiekiamos į rinką. Taip pat turime garantuoti, kad automobilių pramonė skatintų elektrinio akumuliatorių technologijas, taip pat hybridinės technologijas. Aš pritariu tam, kad būtų plataus užmojo tikslai ateinančiam laikotarpiu. Mums reikia tikslų 2025 metams ir pramonė žino, kad tai laukia mūsų ateityje. Toliau dėl ypatingųjų kreditų. Iš principų pritariu jiems, tačiau tai neturėtų susilpninti iškeltų tikslų, sumažinti tų tikslų. Manau, kad e, faktorius numeris 3 yra pernelyg didelis. Ačiū. Toliau ponia Lepaž. Dėkuoju, pirmininkė. Aš pritariu tam, ką sakė kolega Jaulainen. Svarbiausia yra sieti ekonomikos plėtrą, e, skatinti gaminti tvarius automobilius ir e, siekti CO2 emisijų mažinimo tikslų. Savo ruoštų pasakysiu, jog mano nuomonė yra būtina nusibriežti tikslus, kurie būtų ambicingi, bet tuo pačiu realistiški. Kofici reikia, e, kad būtų teisingai pasiskirstyta darbo krūvį ir kad e, tarp įmonių ir kad e, e, reikės išvelgti tai, ką pasiūlė komisija, taip pat mums reikia ambicingų tikslų. E, galvojant apie laikotarpį po 2020 metų, jau vakar sakiau, labai svarbu automobilių sektoriui suvokti, kas jo laukia e, ilgalaikėje perspektyvoje. E, dabar turime galvoti apie laikotarpį 14-17 metai. Turime galvoti apie mechanizmą, kuris būtų labai nuosaikus, kad neiškraipytume e, sąlygų ir rinkos. Ir taip pat taikyti skaidriai savo reikalavimus. Reikia kaip galima e, tikslesnių duomenų 9-ųjų, ne 6-ųjų metų ir taip pat e, bandymų e, klausimą kelti realistiškai ir galvoti apie e, vartotojus, apie vairuotojus ir apie mūsų tikslus mažinti CO2 emisiją. Ačiū, ponas Parniu. Pirmininkė, gerbiami kolegos Labai svarbu, kad e, kalbėdami apie pasiūlymą dėl reglamento suprastume, jog e, tai, ką mes siūlome, apie ką kalbame, nėra automobilių pramonėje kažkokia bausmė. Tai yra privalumas, kuris leis automobilių pramonė ne tik e, kovoti, apsiginti, ir padėti vartotojams veiksmingiau kovoti su klimato kaita, bet taip pat e, automobilių pramonė galės rasti sprendimus, kurie galės e, jau artimoje ateityje švaresnius automobilius gaminti. Pasiūlymas dėl reglamento e, numatys daugiau teisingumo lygybės automobilių gamintojams iki 20 metų. Ir Dar noriu pasakyti, kad mes norime, kad mm, iki 20 metų e, būtų e, pasiskirstoma teisingai našta. E, ir kad būtų atlikti paskaičiavimai, kurie būtų pagristi naujausiais duomenėmis 2009, o ne 2007 metų duomenimis ir mes norime, kad CO2 e, emisijų tikslus suvoktų visi gamintojai, konstruktoriai. Ir reikėtų atlikti peržiūrą ne 17, o 14 metais. Dar baigdamas norėčiau pasakyti, kad e, ne e, pritariu minčiai pratesti, išplėsti e, ypatingųjų e, kreditų naudojimą, nes tai gali e, nutolinti mus nuo mūsų tikslų, kuriuos užsibrėžėme dešimtiesiems metams. Ačiū, Olga Kramer. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad kolega Ulmeris pateikė labai gerą pranešimą. Dabar nevardinsiu visų jo pateiktų argumentų, kurias jau minėjo kolegos. Uh, Ką noriu aš pasakyti e, lengviesiems. Aš esu pranešęs dėl e, lengvųjų transporto priemonių krovininių. Reikia kalbėti apie e, rinką ir apie mūsų tikslų siekimą. Gamintojai, kurie gamina E, e, automobilius su mažiausiamis, išskrenčius mažiausias emisijas, dabar tarsi labiausiai nukenčia. Ir mums sakoma, kad yra ribos galimybių. Galvojame ir apie laikotarpį po 20 metų. Taip. Prieš šimtą metų jau e, kai kurie variklių tipai buvo išrasti. Tačiau Buvo bandoma ir elektrinius variklius naudoti, tai jau seniai bandoma daryti, bet yra įvairių problemų ekonominių ir techninių, kurios ne viską leidžia užtikrinti. Gali būti, kad technologinis pokytis įvyks, bet nebūtinai perėsime prie elektra varomų automobilių. Dėl to turime būti labai atsargus, susibrėždami tikslus po 20 metų. Manau, kad bet kas ką šiandieną, įrašy, šiandieną įrašysime, yra politiniai skaičiai. galima uh, rašyti skaičių 60-70, bet nėra visiškai aišku, ar bus galima užsitikrinti, e, kad būtų tie tikslai gyvendinti e, esant dabartiniams technologinėms galimybėms. Turėtume visi taip pat prisiminti, kad visi teisės aktai susijęs su CO2 emisijų mažinimu. Uh, numato labai ambicingus tikslus. Pažiūrėkime į tarptautinį kontekstą JAV, e, Koreją. Pasižiūrė, pamatysime, kad mūsų tikslai yra e, toliausiai siekiantys ir vis tik tai e, nepamirškime, kad yra labai nedidelė takoskira tarp paskatos ir bausmės. Nenubauskime pramonės penelį griežtais tikslais. Perlyzė. Dėkoju ponui Ilmeriui parengus pranešimo projektą, jis puikus pagrindas diskusijoms, yra daug dalykų, kuriems galime pritarti. Aš pasisakau už ypatinguosius kreditus ir eko inovacijas. Tačiau pritariu ir tiems, kurie sakė, kad tai neturėtų sumenkinti pastangų. Jeigu nustatysime ribinės vertės, čia man svarbiausia yra du dalykai. Pirmiausia, tai yra bandymų ciklas. Mes vakar daug kalbėjome apie arklieną. Tas bandymų ciklas, kuris egzistuoja dabar automobilių pramonėje. Prilyksta tam, kai arkliena yra dedama į jautieną ženklinamus produktus. Taigi dabar yra toks bandymų ciklas, kuris realiai neduoda tikslių rezultatų. Visi, kurie vairuoja, žino, kad tos vertės nėra tikslios. Gali vairuoti kiek įmanydamas atsargiau, vis tiek tų lygių, tų verčių nepasieksi. Taigi mums tikrai reikia peržiūrėti ir keisti bandymų ciklą ir tikrai mane uh, jau neramina tai, kad eilę metų apie tai kalbame ir niekas nekeičiama. Ir jeigu nepakeisime to tarptautiniu mastu, tuomet turime kažką daryti europiniu mastu. Dabar kalbant apie ilgalaikius tikslus, aš pritariu tam, kad jie būtų įtraukiami į dokumentą, bet aišku, jie negali būti perdėm ambicingi ir reikia juos peržiūrėti. Bet nenorėčiau to, kas buvo jau padaryta ne kartą anksčiau, tai yra savanoriški, laisvanoriški susitarimai, kurių niekas nesilaiko. Nu, jeigu norime kažką įrašyti į teisės aktus, tą padarome, o po to sakome, ne, per vėlų negalime nieko koreguoti. Taigi neturime, tu, neturime kartoti tokių praeities klaidų ir gal reikia kažkokį tai skaičių numatyti, ilgalaikį skaičių, kuris, aišku, turėtų būti ambicingas. Ačiū, ponia Vestlund. Ačiū, ponia pirmi, pirmininkė. Iš tiesų, e, kalbant apie automobilių tech, gamybos technologijas, CO2 emisijų mažinimą, turime nepamiršti, kodėl apie tai kalbame. Turime mažinti CO2 emisijas. Transporto sektorius tikrai atsakingas už didelę emisijų dalį Dėl to transporto sektorija tas emisijas privalu mažinti. Mes ir toliau turime galimy, turėti galimybę vairuoti ir iš kiekvieno automobilio išmesti mažiau iš metalų. Aš manau, kad 95 gramų kilometrų sprendimas yra vienas įdomesnių sprendimų, bet kada priimtų. Automobilių pramonės atstovai sakė, kad to padaryti neįmanoma, bet matome, kad padaryti tai įmanoma ir tai yra labai svarbi priemonė. Taip pat manau, kad reikalingas ir, ir, ir ilgalaikis tikslas. Aš suprantu išsakomus argumentus, kad bandymų ciklas turi būti pakoreguojamas, bet vis tiek reikalingi ilgalaikiai orientaciniai tikslai, kuriuos galėtumėme pakoreguoti atsižvelgdami į naujų bandymo ciklų rezultatus. nemanau, kad būtų prasminga atsisakyti ilgalaikių tikslų, nes jeigu parengsime naują bandymų ciklą, mes tuomet e, bandysime pare... pasiūlyti ilgalaikius tikslus, o automobilių pramonė pasakys jau yra per vėlų. Ilgalaikis tikslas svarbus ir gamintojui, ir taip pat mums. Mums, kurie bandome pasirūpinti aplinką. Taigi labai svarbu ir numatyti taip pat išlygą smulkiems gamintojams. Yra tam tikrų socialinių priežasčių teiginiui, kad dalis automobilis išmeta daugiau. Tačiau kodėl įsigydamas sportinį automobilį, tu jau nesi atsakingas už jo išmetamas emisijas. Yeah. Pana Šliteris. Pasakysiu tą patį, ką pasakiau vakar, vakarykščiose diskusijose. Jeigu norime parduoti automobilius ateities, turi būti degalų prasme efektyvios. Dauguma mūsų automobilių yra parduodama ne Europoje, bet Kinijoje, Indijoje ir ten niekas nenori daug mokėti už kūrą. Taigi mes iš tiesų negalime taiksyti su tokiais labai negriežtais tikslais. Taigi manau, kad vienintelis racionalus požiūris būtų nustatyti griežtesnius tikslus, nes jeigu to nepadarysime, tuomet e, kur kas brangiau reiks sumokėti kitoje vietoje. Visi automobilių gamintojai, gamintojai yra pasiruošę siekti tikslų, Prancūzija ir Italija jau mažiau nei 130 gramų pasiekė. Taigi 95 yra per silpnas tikslas, dėl 25, 25 metams reikia kur kas griežtesnių tikslų, 60 gramų yra primtina ir pasiekiama visiems gamintojams, netgi elektromobiliams. O kodėl dabar tie ypatingiai kreditai tokiems neambicingiams tikslams, tai technologijų neskatins. Uh, technologijas skatina tik griežti standartai, ypatingiai kreditai mokami tokiems už tokius e, neambicingus tikslus. Tai visiškai nepriimtina. Jeigu norite inova, inovatoriškos sistemos Europoje, reikia griežtesnių standartų, o ne ypating, ypatingųjų kreditų, jie visiškai yra nenaudingi. Na ir grįžtant prie Arklieno skandalo, kodėl mes turime leisti bandymų ciklą, kuris yra absoliučiai uh, įdingas. 20-30 procentų daugiau automobilis išmeta, nei tu manai jį įsigyda, įsigydamas. Ir dabar mes bandome dar atidėti tokios naujos sistemos įdėgymą iki 20 metų, tai kodėl mes ir toliau kvailiname vartotojus, tai yra sukčiavimo atvejais. Taigi komisijos prašau, kuo galima greičiau ba, ba, naują bandymų ciklą, tik tuomet ir to, pagal jį pakoreguoti reikia e, normas. Tai, tai vienintelis būdas. E, McKevin. Aš pritariu visiems, kurie sako, kad reikia reikalingi tikslai. Pramonės įmonės visuomet skundžiasi, kad mm, neturi laiko tikslams pasiekti, taigi ne, atidėkime dar kartą, nes po to bus pasakyta, kad per vėlų jau užsibriežti ilgalaikius tikslus. Džiaulaninas sakė, kad e, iš tiesų mes galime užsi... pramonės įmonės puikiai yra informuotos ir mes galime užsibriežti naujus tikslus. Tai, ką sakė Peter Lyze, Pirilo, kiti kolegos dėl bandymų ciklo. Pamastykime apie tai iš vartotojo perspektyvos. Jeigu aš ieškočiau naujo automobilio ir bandyčiau palyginti CO2 emisijas įvairiuose automobiliuose, tą padaryti faktiškai kaip vartotojai dabar neįmanoma, nes tu žiūri į skaičius, kuriuos pateikia pardavėjas ir palygini uh, su ekspertais, kurie sako, ne, realiai tai, tai taip nėra. 30 gramų daugiau šis automobilis išmeta ar 40 gramų daugiau. Taigi kaip gali žmonės pasitikėti sistema, jeigu ne, nesupranta, kodėl jie turi primokėti už tą automobilį. Ir aš dabar peržiūrėjau kainas, palyginau su hybridinių ir elektromobilių kainomis Amerikoje, tai mes tikrai kur kas daugiau mokame už automobilius Europoje. Tai jeigu norime, kad žmonės pirktų tuos automobilius, tai jie turi žinoti, ką jie renkasi ir ką jie perka. Tai yra skubus klausimas ir negalime vilkinti to klausimą. Ačiū, poniai McKevin. E, Florence. <clears throat> Auch vielen Dank an Thomas Ulmer, ganz besonders danke ich ihm. Dėkoju, ačiū Tomui Ulman, noriu padėkoti Ulmer už, už jo pranešimą. noriu padėkoti, kad jis nesureagavo į kritiškų mm, parlamento narių pastabas. Manau, kad labai geras yra tikslas šio pranešimo 95 gramai CO2 kilometrui 2020 metams. Ponas Kirin kalbėjo apie 95 gramus ir kalbėjau, kad reikėtų griežtesnių tikslų, tačiau yra tam tikrų šalių ir sektorių, Mm, kurie pasiekė tokių rezultatų. Tie, kurie norėtų e, kažkaip apsaugoti e, ir palengventi sąlygas automobilių pramonė, iš tiesų tik tai sukels pavojų. E, veiksmingiausia būtų padidinti tikslus ir užtikrinti tų tikslų įgyvendinimą. Aš. Deswegen schlage ich vor. Aš esu už ypatingosius kreditus. Norėčiau pasiūlyti, kad mes nustatytumėm dviejų gramų ribą ypatingiesiems kreditams. Galima kalbėti apie įvairius kreditus, tačiau tai neturėtų viršinti dviejų gramų. Faktorius turi būti du. Manau, kad vis dėlto yra naudinga ir prasminga naudotis tais ypatingaisiais kreditais. Tiesiog reikia e, nustatyti tinkamą faktorių. Toliau ilgalaikiai tikslai. Pritariu jiems, tačiau būkime truputėlį išmintingesni, kai nustatome tam tikrus tikslus. Nes galiausiai dauguma automobilių gamintojų užsibrieš griežtesnius tikslus. Ir manau, kad daugelis iš jų galės pasiekti, gyventi tokius tikslus. Nemažai gamintojų e, turbūt sieks to žemesnio lygio. Papa, wo arbeitest du? Was ist das da für ein Unsinn? Mes turime ir vaikams paaiškinti, kas čia vyksta. Toliau ponas Seiber. Ačiū. Manau, kad e, klimato e, apsauga turi būti vykdoma ekonomiškai gyvybingai ir e, automobilių sektorius turi būti konkurencingas. Žinoma, kad daug galima pasiekti, kalbant apie technologijas. Ir tai, ką mes varstame, daug kas jau yra pasenę, jau yra šimto metų senumo. Turime tai atsižvelgti. Nemaniau, kad galėtume kažkaip ginčytis, jog tas naujas pasiūlymas tikrai bus didžiulis stimulas naujoms technologijom dėkti. Mes norime kelių dalykų, norime, kad būtų mažinamas degalų suvartojimas, norime, kad būtų tylus automobiliai, kad būtų mažinamas CO2 išmetalų kiekis Ir reikia įvertinti tai, ką mes jau esame pasiekę ir kokie yra ilgalaikiai tikslai. Ir svarbiausias dalykas, mano galva, yra tai, reikia išlaikyti neutralumo technologijų prasme, kad įmonės galėtų įdėkti geriausius technologinius sprendimus. Dėl ypatingųjų kreditų, manau, yra gera idėja, o dėl bandymų ciklų Jeigu sugriežtinėsime bandymų ciklus, tuomet reikės pasižiūrėti į tas nustatytas vertės. Dėl to reikėtų nuolatos tikrinti ir peržiūrėti padėtį. Netiesa, kad tai nesukels papildomų išlaidų, nes galiausiai vartotojas turės už tai sumokėti ir turime į tai atsižvelgti. Jeigu griežtime sąlygas, tuomet e, automobiliai taps brangesni pirkėjams, vartotojams. Ir dėl šios priežasties, manau, mums reikia laikytis kažkokio aukso vidurio požiūrio. Negalime leisti, kad vartotojai, Europos vartotojai daugiau mokėtų už automobilius negu likusiame pasaulyje. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas, dvi minutės, ponia Okun. Ačiū pirmininkė. Aš kalbu paskutinę, daug kas buvo pasakyta, nenorėčiau visko kartoti. Taip, kalbame apie ilgalaikius tikslus ir kalbame apie bandymų ciklą, visą tai buvo pasakyta. O aš manau, kad pono Ulmerio pranešimas leidžia pasiekti tinkamos pusiausvirus tarp aplinkos saugos ir tarp mūsų pramonės apsaugos. Noriu priminti, kad mūsų pramonė, automobilių pramonė, e, e, bando atlaikyti pasaulinę konkurenciją Ir tai turi didžiulį neigiamą poveikį daugeliu įmonių. Turime e, atsakingai priimti sprendimus. Ir kaip sakė kolega, nemažai normų šiandien yra per daug griežtus. Ir automobilių gaminimo įmonės e, patiria sunkumus, dėkdamos naujovės. Turime užtikrinti teisinį stabilumą ir taip pat turime labai budriai stebėti, kokie yra pokyčiai. Taip, pono Ulmerio pranešime yra siūloma tam tikrų gerų pakeitimų, tačiau reikia siekti pusiausvėros, mažinant CO2 teršalų kiekį ir stiprinant aplikosaugą ir taip pat užtikrinant mūsų automobilių pramonės apsaugą. Neturime to užmiršti. Ačiū. Much, Dėkuoju poniai Okuni. Žinau, kad kad kalbam apie arklių jėgas automobilių pramonėje, tačiau čia matome ir sąryšį su arklių mėsa arklieną. Ir norėčiau, kad uh, komisija, Europos komisija pakomentuotų šios klausimus. Pone Auvand, jums žodžius. Ačiū pirmininkė. Jūs pasakėte tai, ką aš norėjau pasakyti. Taip, ar arklių, arklių E, jėgos varikliuose ir arklių mėsa. Tikrai tie dalykai kartojasi. Norėčiau padėkoti ponu Ulmerį už labai išsamų pranešimą. Taip pat noriu padėkoti mm, Deivis už tai, kad jis pasidžiaugė Europos automobilių pramonę. Prieš keletą metų sustrimai nedavė rezultatų, tačiau e, kai yra privalomi teisės aktai kūrėmi, tai automobilių gamintojai pasiekė tinkamų tikslų 2011 metais 135 gramai CO2 km ir manau, kad iki 2015 metų tikrai pavyks įgyveninti tuos tikslus. Mes turime tam tikrų abejonių dėl, dėl pasiūlymų, kuriuos patiekė Ulmer savo pasiūlyme, visų pirma dėl ypatingųjų kreditų. Daug žmonių apie tai kalbėjo, kad turime išlaikyti 50 gramų tikslą, 95 gramų tikslą neturime susilpninti. Bet aš manau, kad ypatingiai kreditai silpnina tuos tikslus, nes 130 gramų 2015 metais visų pirma nukentės nuo to, nes bus leidžiama kaupti kaip ir banką kreditų iki 2020 metų. Ir tai įveda naujus kriterijus apskaičiavimui tų ypatingųjų kreditų. Tai yra, pavyzdžiui, elektrinė rida nemažesnė nei 40 km tai įneša tam tikro neiškumo ir mažina tikrumą. 95 gramų tikslas taip pat jau bus paveiktas iki 50 procentų, jeigu bus leidžiama kaupti tuos ypatinguosius kreditus. Mums atrodo, kad tai nėra geras kelias. Mums kelia susirūpinimą tie ypatingieji kreditai. Mes manome, kad nuo 2010 iki 2030 metų, jeigu valstybės narės 50 procentų valstybių narių tikslo bus pasiekta, į atmosferą bus išmesta papildomai e, keli, daugybė tonų CO2 teršalų. Taip pat kalbama apie bandymų procedūrą, bandymų ciklą. Ką mes siūlome, jeigu naujas bandymų ciklas bus įdėktas, Tuomet mes pakoreguosime skaičius, įvesime koreliaciją ir užtiksime, kad 95 gramų tikslas e, nesukeltų problemų. Čia turime būti e, labai skaidrus. Suprantu, jog komisija galėtų uh, 2014 metais e, pasiūlyti naują pasaulinio lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą, nes tai yra palankų vartotojui ir ta naujojų procedūra galbūt yra labiau reprezentuojanti negu dabar, nei dabartinė sistema. Naujoji Europos e, važiavimo, naujas važiavimo ciklas, jis yra 30 metų senumo, reikėtų teikti ataskaitas apie emisiją ir informuoti vartotojus apie Mm, emisijų kiekį. Ir taip pat jokių nepalankių sąlygų nesukurti gamintojams šiame procese. E, išimtis taikomos gamintojams, kurie maž, gamina mažai automobilių. Nuo 500 iki 1000 mažų automobilių pagamina per metus. Aš pritariu, kad našta mažinama mažoms įmonėms. Tačiau jos nebūtų yra tokios mažos. Ir jeigu padiname iki 1000 automobilių, Tai, pažiūrėjau, Alpina e, prekė ženklas arba mm, kitas jungtinės karalystės prekė ženklas patenka jau tą kategoriją. Čia reikėtų atsargiau elgtis. Toliau, dėl peržiūros terminų. Visi girdėjome, jog e, reikia planavimo aiškumo. Ir mes ketiname kuo greičiau pateikti peržiūrą, kad gamintojai galėtų kiek galima turėti ilgesnį laikotarpį mm, prisitaikyti gamindami savo automobilius iki dešimties metų pakeisti variklio e, dizainą ir po poveikio vertinimo mes turime nustatyti tikslus po 2020 metų. Ir mes ketiname, kiek galima greičiau, pateikti konsultacinį komunikatą, kad galėtumėm išklausyti visų idėjas ir pradėti 2014 metų peržiūros procesą ir kad tai nebūtų atidėta vėlesniam laikui. Ačiū. Much, Ms... Dėkuoju ponu Ovenui. Dabar norėčiau pakviesti pranešėją poną Ulmerį pateikti baigiamasias pastabas. Dank, Dėkuoju, pirmininkė, už suteiktą žodį, už galimybę apibendrinti trumpai šias diskusijas. Nemanau, kad pokyčiai nuojo direktyvoje yra baudžiantis automobilių pramonė, tai daugiau yra paskata. Paskata ieškoti technologijas, kurios leistų išlaikyti lyderio pozicijas, kai kalbama apie CO2 emisijų mažinimą. Ypatingieji kreditai, jie gana kritikuojami, tačiau nepamirškite, jog yra 82 milijonai automobilių Europoje ir tik tai 12 milijonų naujų automobilių per metus, taigi dominuoja seni automobiliai. O ypatingieji kreditai, ta forma, kaip aš juos siūlau, jie sudarys tik tai labai nedidelį procentą emisijų Europoje. Tai yra nedidelė paskaita ji nėra brangi ir tai yra tiesiog paskata e, užsibriežti griežtesnius tikslus. Jeigu tai reiškia, kad mes 10 procentų daugiau automobilių parduosime, tuomet mes pasieksime gerus rezultatus. Nes seni automobiliai, apie kuriuos aš kalbu, išmeta ne 100 ir ne 120 gramų, kur kas mažiau gramų. Ir jeigu mes norime imtis veiksmų, kalbant apie priekybos emis leidimai sistemą, jeigu norime didinti kainą tokių leidimų, turime pagalvoti, kaip tai paveiks e, įmonės, kai bus atliekami bandymų ciklai. Komisija uh, E, sako, kad jinai rengė pasiūlymus dėl naujos bandymų procedūros, bet būkime realistiški. Mes norėtume tokio bandymų ciklo, kuris leistų vartotojų aiškiai žinoti tikruosius skaičius teisybę, kiek jo automobilis suvartoja degalų ir kiek išmeta CO2. Per pastaruosius metus automobilių kainas šiek tiek kilo, tačiau mūsų užsibrėsti tikslai yra teisingi. 2020 metų tikslas yra turbūt plačiausiai užmojo tikslas pasaulyje. Ir kai žmonės sako, jog turime kalbėti apie CO2 ekvivalentiškumą, Tai suteiktų daugiau laisvės e, taikyti inovacijas, e, kurti elektrinius automobilius ar e, vandenilių varomus automobilius. Man šiek tiek nerimo sukėlė kai kurios pastabos. Šiaip ar taip dėkuoju už diskusijas. Baigėme diskusijas apie naujus keleivinius automobilius. Pakeitimų patikimo terminas yra 25 vasario, kitas pirmadienis. Tuos pakeitimus apsvarstysime komitete 20 ar 21 kovo, balsuosime aplinkosaugos komitete 24-25 balandžio ir e, plenarinėje sesijoje orientacinis planavimas yra birželio mėnesio. Toliau pereikime kita, prie kito klausimo, dešimto klausimo, tai yra žmonėms skirtų vaistų klinikiniai tyrimai. Tie, kurie nori išeiti iš salės, raginu tai padaryti greitai ir tyliai. O dabar suteiksiu žodį pranešėjai poniai Vilmot. Prašau. Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėti pradėti padėkodama komisijai, pirmininkaujančiai šaliai, šešėlinėms pranešėjams už puikų e, bendrą darbą. Manau, kad bus teisinga, jeigu pastebėsiu šiek tiek triukšmo per daug salės, sako pranešėja. Taigi e, galiu pasakyti, kad mes visi norime pasiekti užtarimą mm, dėl šio labai svarbaus teisės akto. Visos suinteresuotos šalys sutinka, kad dabartiniai teisė aktai dėl klinikinių bandymų e, turi būti kaip galima greičiau peržiūrėti. Mes matome, kad labai mažai Europoje vykdomų klinikinių bandymų. Pirmininkas, prašom išeiti tyliai iš salės, kadangi tęsėme diskusijas. Pranešė, prašom. Nuo 2007 iki 2011 metų e, atliekamų tyrimų skaičius ES sumažėjo maždaug 25 procentais. Ir tai turi labai rimtų ekonominių pasiekmių, bet, e, kas darimčiau, e, neleidžia plėtotis medicinai ir tai kenkia pacientams. Europa privalo būti lyderė Mokslinių tyrimų srityje taip pat mes turime skatinti akademinius tyrimus, e, plėtoti naujus vaistus e, retoms lygoms. Tuo pačiu metu ES turi būti pasaulio lyderė užtikrintama pacientų saugumą, skaidrumą, e, užsitikrindama visuomenės pasitikėjimą ir išvystama teigiamai mokslą. Aš norėčiau kai kuriuos punktus iš komisijos pasiūlymos E, paminėti. Pirmiausia, reglamentas ar direktyva komisija siūlo reglamentą. Manau, kad tai, jog skirtingai ES gyventinami teisės aktai, dėl to tarptautiniai e, bandymai, klinikiniai bandymai tampa labai e, brangus, ypač dirbant su retomis lygomis. Reikia kartais dėl tų retų lygų atlikti būtent tarptautinius tyrimus, nes nėra daug žmonių sergančių. E, kitas klausimas - etikos komitetai užsakovai. Mm, e, jie įsijungia tokius tyrimus, tačiau e, labai ilga leidimų išdavimo procedūra ir dėl to daug kas nenori imtis tos veiklos. Taip pat ES reikia keistis gerąją pažangėją praktiką. Daug valstybių ir yra klausimų dėl tyrimų trukmės, kai kurios valstybės narės, narės nori ilgesnių tyrimų, bet mes turime viską aptarti ir užsitikrinti tvirtą darybų poziciją šiuo konkrečiu klausimu. Vienas iš pozityviausių elementų yra ES poltaras. Užsakovai turės pateikti tik tai vieną paraišką patvirtinimui ir tai bus labai naudinga tiems, kurie užsima e, tyrimais retų lygų srityje. E, tai sumažės biurokratija, e, ypač paprastesniems, e, mažesniems tyrimams. Ir taip pat mes turime užtikrinti pacientų saugumą. Aš noriu užtikrinti, kad mes taip pat nepamirštume pacientų, jie turi būti patyrę, turi gauti visą informaciją. Besivystančios šalis ir tyrimai juose. Aš e, džiaugiuosi, kad bus naudojami duomenys e, atlikti, apie tyrimus atliktus kitur ir kad bus tyrimai lygdami e, vadovaujantis ES teisės aktais ir kad bus vadovaujantis tarptautinėmis etikos gairėmis. E, inspekcijas šalyse, e, tai užtikrins pacientų saugumą, gerovę. Vienas iš geriausių pasiūlymų mano nuomonė, kurios pateikė komisija, yra būtent e, toks, kurį reikia parlamentui e, labai ginti, tai yra nacionalinė žalos atlyginimo sistema. Kodėl taip svarbu? kai kurių tyrimų kainos yra astronominės ir tai gali atgrasyti daug akademinių tyrimų uh, Pirmiausia, dėl retųjų lygų. Daug kas atlei dabar. Daug iš tų lėšų skiriama e, draudimui ir tai yra absurdiška, nes e, tos sumos draudimo yra neproporcingos. Ir valstybėms narėms tai būtų gana nedidelis dalykas ir jau yra neblogų pavyzdžių, kaip galima veiksmingai taikyti tokią sistemą. Pavyzdžiui, egzistuoja Danijoje ir kitose šalyse. Dar vienas dalykas, kurį reikėtų pakeisti. Pirmiausia, definicijas apibrėžimus, kadangi e, suinteresuotos e, šalis nelabai supranta skirtingus e, klinikinių bandymų ir tyrimų terminus, kuriuos vartoja komisija, reikia vadovautis tarptautiniais apibrėžimais. Klinikinio tyrimo apibrėžimą aš siūlau pakeisti terminų tyrimas susijęs su tam tikrais medicinos produktais. Taip pat e, dėl bandymų mm. e, kas juose turi dalyvauti. Pavyzdžiui, dažnai mažai moterų dalyvauja tyrimuose ir mes nežinome, kaip jas paveiktų atitinkamas medikamentas. Taip pat e, pagyvenusių žmonių nėra labai daug pasirenkama. Reikia nepamiršti, kad jeigu vaistai skirti žmonėms ir jiems nei 50 metų, tai nėra prasmės juos bandyti e, su žmonėmis, e, kurie yra jaunesni negu 40 metų. Toliau etikos komitetai labai daug kas e, kalba apie tai, kad komisija nemini šio termino, Vokietijos spauda apie tai rašo. Komisija bandė išvengti vartoti šį terminą dėl to, kad ES egzistuoja didžiulė įvairovė. Aš suprantu, kad komisija nenori pernelyg griežtai prirašyti taisyklių, bet mano nuomonė, etikos komitetas vaidina labai svarbu vaidmenį, e, leisdamas atlikti tyrimus ir užtikrindamas pacientų saugumą ir gerovę. Apie tai kalbu visame savo pranešime, tiek pirmoje, tiek antroje dalyje. Taip pat siūlau siūlau, kad komisija sukurtų platformą, kur ES etikos komitetai galėtų dirbti kartu ir keistis pažangiają praktiką. Daugelis žmonių to prašo ir manau, kad tai yra labai pozityvus. E, Žingsnis galutinis dalykas, akcentas mano pranešumas, e, tyrimų rezultatų skaidrumas. E, trūkt trūksta skaidrumo ir dėl to visuomenė nelabai pasitikė, mažiau pasitikė vaistais, dažnai mokslininkai labai sunkiai randa reikelimus duomenis, kad galėtų e, taip pat sistemiškai nepežymi rezultatai. Labai dažnai sėkmingi bandymų rezultatai neskelbiami ir mes turime e, matyti rezultatus, ar jie būtų sėkmingi ar ne tie bandymai. Taip pat e, reikia mm, suvokti, ar, pavyzdžiui, tam tikri vaistai yra veiksmingi, ar jie nėra e, kenksmingi priešingai. Reikia tam sukurti visą e, duomenų bazę, kuri e, atspindėtų visų sėkmingų ir nesėkmingų bandymų rezultatus. Ir taip pat ir E, kitas dalykas ES e, e, reikia teikti išsames ataskaitas apie tai, kaip atlikti buvo tyrimai. Daugelis užsakovų jau rengia tokius pranešimus, kurie pateikimi, prašant leisti medikamentą pateikti rinkai, bet reikia išsamesnių rezultatų, kuriuos galėtų pateikti E, patikrinti nepriklausomi tyrimai. E, pacientai, kurie sutinka dalyvauti tyrimuose, turi e, siekti padėti savo ir nuo panašių negalavimų kenčiantiems kitiems žmonėms, bet ne padėti farmaciniai bendroviai mes turime sudaryti sąlygas, kurios leistų mums e, užtikrinti veiksmingas priemonės, taip pat nepažeisti duomenų apsaugos principų. Duomenys apie pacientus turi būti anonimiški, reikia taikyti dabartinius teisės aktus dėl galimybės susipažinti su dokumentais E, reikia, kad užsakovai laikytųsi e, skaidrumo principų, jeigu ne, tai tada turi tam tikras priemonės jų atžvilgių taikyti valstybės narės. Aš tikiuosi, kad mes šiandieną padiskutuosime e, šiais klausimais, noriu išgirsti jūsų nuomonę ir ateityje taip pat tikiuosi, kad jūs paremsite mus. Ačiū poniai Vilmot, perinam prie šiandien pranešėjų, pirmiausia, Živon iš EPP. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, leiskite man pasveikinti pranešėją parengus, sveikinti komisiją parengus aukštos kokybės dokumentą, taip pat pranešėja ponė Vilmot. Sveikinu komisiją, kad jie rengia reglamentą, nes žinome, kokia buvo ankstesnės direktyvos lemtis. Taip pat tie tikslai, kurių siekiame ir, ko, ir kokios, kokiomis sąlygomis vyksta klinikiniai tyrimai Europoje. Mes siekiame veiksmingų mokslinių tyrimų, norime supaprastinti, supaprastinti mokslininkų darbą, ar tai būtų akademiniai ar komerciniai e, tyrimai. Tie dalykai yra taip pat svarbus. Taip pat e, svarbu iš naujo įvesti etikos komisijos savoką dėl e, įvairių priežasčių ir jau seniai tos priežastys yra aiškios. Taip pat pritariu tam, kad reikalinga europinė platforma ir pritariu daugeliu kitų dalykų. Tačiau norėčiau palie, paliesti tris labai konkrečius klausimus, kurie, mano manimu, yra labai svarbus šiame pranešime ir e, tiems klausimams reikalingi atsakymai. Pirmiausia, pacientų kategorijos klausimas eilę metų atliekant mokslinius tyrimus Europoje keitėsi šiek tiek požiūris, būtent, kad taisyklė turi būti suderinta su rizika. Ir tyrimo tas rizikos elementas yra naujai įvedamas. Ir ypatingai, kada kalbame apie mažos intervencijos klinikinius tyrimus, praktikoje faktiškai čia yra du elementai, kurie netenkina šiame apibrėžime pirmiausia, komisija siūlo dvi kategorijas - mažos intervencijos ir kitus, nemažos intervencijos tyrimus. Visose tarptautiniuose tekstuose, visose konvencijose naudojama visiškai, kitok, visiškai kitokios kategorijos. Yra naudojamos trys kategorijos. Pirmiausia, klinikiniai tyrimai, kurie yra susiję tik su tais vaistais, kurie jau yra parduodami rinkoje kurie yra naudojami e, atsižvelgiant į leidimą parduoti tuos vaistus. Taigi yra kaip ir testuojama klinikinė praktika. Taigi šioje kategorijoje rizika yra nedidelė e, atliekant tą tyrimą. Na ir čia kažkokios, e, kažkokios specifinio leidimo iš etikos komisijos gauti nereikia. Tačiau reglamente kalbama apie nacionalinių atitinkamų institucijų vertinimą ir to čia pasigendame. Na ir kitas, kita kategorija, reiškia, kuomet šio, nedidelės intervencijos klinikiniai tyrimai, tačiau kalba eina apie jau parduodamus vaistus ir čia rizika yra labai nedidelė. Taigi dabar kyla klausimas, kaip elgti su tais, su, su tais mažos intervencijos klinikiniais tyrimais. Kaip jau sakiau, nėra naudojama tarptautinė klasifikacija ir dėl to kyla problemų. Ir nėra kalbama apie padarinius. Jeigu klinikinis tyrimas yra kvalifikuojamas kaip e, mažos intervencijos, jokių, apie jokius padarinius nėra kalbama. Ir mokslininkams nėra įdom, įdomus tokie tyrimai, jie nėra suinteresuoti tokiais tyrimais. Na ir kalbant ir apie leidimus ir. konkrečias medikamento dozes, tam tikrų dozių e, ta, testavimą. Ta, Taigi, klasifikacijos problema čia yra labai aktuali. Kitas dalykas, 31 straipsnis, kur kalbama apie skubes situacijas. Dabar e, problema yra ta, kad faktiškai neįmanoma atlikti klikinių tyrinimų ypatingos skubos atveju. Ir e, skubos atveju tyrimai gali būti atliekami 32 tai yra straipsnis, tik tuo atveju, jeigu nėra jokių, jeigu jokio nėra teisinio atstovo. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad šioje salėje yra kažkas, kažkas na, nukrent, tiesiog nukrenta, patiria e, infarktą. Faktiškai prarasta kiekviena sekundė sukuria problemą. Ir jeigu mes norime išbandyti naują e, kardiomasažo technologiją, tuomet ta kiekviena sekundė čia yra labai svarbi. Taip pat 32 straipsnėje kalbama apie tai, kad jeigu nėra šeimos atstovo, teisinio atstovo, tuomet e, galima atlikti tokių tyrimų. Taigi, sutikimo galbūt net nėra laiko gauti sutikimui. Yra kalbama apie skubos atvejus. Taip pat šiame, tame pačiame straipsnėje dar kalbama apie tai, kad e, tu, turi eiti kalba, kalba turi eiti apie minimalę riziką. Tyrimas turi sukelti minimalę riziką. Tačiau, pavyzdžiui, insulto atveju Tarkim, prieš 20 metų nebuvo jokių vaistų e, sumažinti spaudimą e, smegenims. Dabar jau yra vaistų leidžiančių nuimti e, spaudimą nuo smegenų. Taigi, tie medikamentai, kurie buvo tyriami, turėjo tam tikrų pašalinių padarinių, tačiau rizika turi būti proporcinga siekiamam rezultatui. Ir trečias dalykas, e, apie ką kalba ponia Vilmot savo pranešime. Labai svarbu, kad visuomenė gautų visapusišką informaciją, kad gautų pilną ataskaitą, tačiau ta ataskaita gali sukelti atitinkamų problemų. Jūs e, Pone Vilmot, kalbėjote apie tam tikrus techninius dalykus. Jūs sakėte, kad pranešim, toje ataskaitoje turi atsispindėti visi dalykai ir įvairūs standartai, e, kurie yra numatyti šioje srityje. Tai yra ICHE e standartai. Tai yra labai sudėtinga ir detali sistema. Jeigu mes norime dar išsamesnių ataskaitų, negu nori komisija, tai gali tikrai sukelti nemažai problemų. Mes priešingai galėtumėme uh, paraleliai imtis atitinkamų veiksmų, kad visi duomenys būtų išanalizuojami. Na, ta visapusiška ataskaita, jos pateikimas e, visuomeniai. Tai iš tiesų tos ataskaitos yra tūkstančių puslapių dydžio dokumentai. Ir, na, faktiškai realiai tai, kažin, ar yra naudinga piliečiams pateikti tokius milžiniškus dokumentus. Dėkoju. Much, Dėkoju, ponas Žiūvau. prašyčiau kitų kalbėtojų kalbėti trumpiau, nes priešingų atveju pritrūksime laiko. Dabar Antonija Parvanova. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Glenis, padėkoti jai, e, pasveikinti ją, parengus puikų pranešimą, sprendžiant esminės siūlomo reglamento problemas. Nuo frakcija pritarė komisijos pasiūlymui ir bendrai sąrangai. Pasiūlymas buvo pateiktas po konsultavimuose proceso ir atspindi tikrai puikų pagrindą siek, tikslams pasiekti. Dabar dėl pranešimų. Sveikinu pranešėjos pakeitimus šiose srityse. Paaiškinimai dėl etikos komisijos vaidmens, taip pat dėmesys pacientams, e, pacientų informavimas, atsižvelgiant į jų gerovę ir gyvenimo kokybę. Taip pat į klinikinius tyrimus turi būti įtraukiami ir pažydžiamų grupų atstovai ir panašiai. Alde frakcija taip pat pritarė komisijos priminiam pasiūlymui dėl terminų, tvirtinimo terminų, nacionalinės žalos atlyginimo sistemos ir taip pat nuostatų dėl klinikinių tyrimų trečiosiose šalyse. Dabar norėčiau pakomentuoti esminius elementus, kuriems turėtumėme skirti daugiausia dėmesio tam, kad pasiektumėme optimalią parlamento poziciją. Pirmiausia, dėl etikos komitetų, kaip jau buvo pasakyta, aš pritariu paaiškinimams ir papildymams, kuriuos siūlo pranešėja tam, kad tie, kurie teigia, jog etikos komitetai e, yra pamiršti komisijos, taip tikrai nėra. Ir pritariu tam, kad reglamentas būtų parengtas taip, kad etikos komitetai patektų nacionaliniam lygmeniui ir kad klinikiniai tyrimai neprasidėtų šalyje, kol negautas yra etikos komisijos leidimas. Čia iš principo kalbame apie subsidiarumo principą. Tai reiškia, kad etikos komiteto sprendimas nacionaliniu lygmeniu neturėtų įtakoti procesų kitoje valstybėje narėje. Aš manau, kad diskusijos šiuo klausimu galėtų įvykti ir mes turime pasitikėti etikos komisijų nacionalinių lygmenių atliktų, atlikto darbo rezultatais. Taigi, sveikinu ir pritariu pasiūlymui keistis geriausią praktiką tarp etikos komitetų, tačiau farmacijos produktai pateikiami į ES rinką, nepriklausomai nuo to, kur įvyko klinikiniai tyrimai. Tai reikia atsižvelgti, kalbant apie skaidrumą ir duomenis. Mes čia paliečiame labai jautrų klausimą. Aš sveikinu pranešėjos pasiūlymą, nors norėčiau daugiau tikslesnių paaiškinimų dėl to, kas yra klinikiniai klinikinių studijų ataskaita ir kam ji turėtų būti paviešinama. Taip pat norėčiau, kad užduotumėme savo tris klausimus. Koks yra tikslas kalbant apie skaidrumą ir duomenų pateikimą. Kitas klausimas, ką galime atskleisti prieš pateikiant produktą į rinką ir po jo patekimo į rinką. Ir kokia informacija yra aktuali ir naudinga ir kam jie yra naudinga. Taigi, nemanau, kad visuomenę apipildami duomenimis mes pasitarnautumėme visuomenės labui. Tačiau atitinkami duomenys gali būti aktualūs, kalbant apie bendrai visuomenės veikatos perspektyvą ir jie turi būti prieinami nepriklausomiems tyrėjams. Taigi turime labai atidžiai ir atsargiai skleisti informaciją prieš suteikiant leidimą teikti produktą į rinką, reikia pasitelkti trečiųjų šalių e, praktiką ir bandyti atsiginti trečiųjų šalių konkurentais privatumo, asmens duomenų apsauga čia aišku yra svarbu. Taip pat informacijos saugojimas, informacijos, kuri gali būti atskleidžiama. Ir čia man komisijos požiūris yra primtinas. Taip pat daug darbų, darbo dabar atlieka EMA. Ir šioje srityje ir mes turėtumėme nepamiršti jų darbo, panalizuoti jų darbą, reikia spręsti ir kitus klausimus, būtent vidutinis atsiskaitimo laikotarpis ir jo suderinimas, taip pat veiksmingas ataskaitų teikimas po bandymų, atliekus, atlikus bandymus ir po pateikimo į rinką, produkto pateikimo į rinką, taip pat tam, kad e, rizika, kuri sukeliama visuomenės įkatai, būtų kuo galima mažesnė. Ačiū. Toliau ponia Okon iš žaliųjų. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Vilmot už puikiai parengtą pranešimą. Tai yra geras pagrindas tolesniam darbui. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Klinikinių tyrimų rezultatai, ar jie sėkmingi ar ne, tie rezultatai priklauso žmonijai, žmonėm, o ne mokslui ir ne įmonėms farmacijos. Nes žmonės rizikavo svei, savo sveikata, e, dalyvaudami tose klinikiniuose tyrimuose, dėl to yra neetiška pirmiausia atsižvelgti tik tai į finansinius interesus ir tik po to į etinius interesus. Turime tai pabrėžti. E, turime tai išryškinti šiame reglamente, nes tai yra istorinė galimybė įtvirtinti tokį požiūrį visiems laikam. Milijardai gali būti sutaupyti, jeigu tinkamai taikinsime šį reglamentą, tai galima tūkstančius gyvybių iš, išgelbėti, jeigu tinkamai taikysime gerai parengtą reglamentą. Neseniai Londone lankiausi su delegacija, mes e, e, Europos er vaistų agentūra e, dalyvavo tame vizite ir ši agentūra nėra suinteresuota pažeisti konfidencialumą arba pažeisti kažkokius interesus susijusius su e, sveikata ir visuomonė. O vaistų pramonės tam tikrai sektoriai Mm, padavė į teismą Europos vaistų agentūrą dėl tam tikrų rezultatų skelbimo. Vaistų pramonė tvirtina, kad pasisako už visišką duomenų atverimą, prieinamumą. Netikiu tuo, bet jeigu ir pasisakytų vaistų pramonė už visišką skaidrumą, tai būtų tik tai geriau. Vaistų pramonė nori tinkamai elgtis, siekiant užtikrinti geriausias konkurencinės sąlygas. Todėl geriausias būdas mums elgtis tai būtų atverti kelią toms įmonėms, kad jos būtų kiek galima skaidresnės. Galbūt jūs jau supratote, kad aš labiausiai remiu visišką skaidrumą, netgi kalbama, kai kalbama apie kažkokius tarpinius duomenis. Kai kurie žmonės išsakė susirūpinimą dėl to, kaip būtų galima panaudoti tokius duomenis. Jeigu elektroninė forma tokie duomenys būtų prieinami ir visuomenė galėtų jais naudotis, tai nereikštų, kad mes kažkaip ribotume tą viešą prieigą kai kas prieštarauja, kad ne visi turėtų turėti prieigą prie tokių tarpinių duomenų, bet aš manau, kad reikia užtikrinti tokią prieigą. Nes jeigu žmonės, pavyzdžiui, gali išsiaiškinti, kad, tarkim, antidepresantai skatina suicidinės mintis paaugliams, tokios informacijos negalima nuslėpti. Ir, tarkim, jeigu tokie vaistai ir padeda nuo depresijos, jauniems žmonėms. O iš tiesų tas vaistas, konkretus vaistas buvo pavojingas ir daug žmonių netgi mirė. Jeigu mes kaip politikai bijosime imtis kažkokių grįžesnių žingsnių, tai mes esame nieko verti. Turime vaistų pramonė aiškiai pasakyti, kad jeigu tinkamai elgsis, vaistų, vaistų, vaistų sektorius, vaistų įmonės, tai galės išgyventi bet kokią kritiką, žurnalistų kritiką. Mes norime pirmiausia remti žmonės ir tinkamai spręsti visas problemas susijusias ir su duomenimis, kad ir tarpiniais ar neigiamais duomenimis ar tyrimų rezultatais. Daug buvo kalbama apie etikos komitetus. Vokietijoje Bundestage buvo E, priimti labai grįžti teisės aktai dėl etikos komitetų. Manau, reikėtų tai pasveikinti ir toliau plėtoti šią sritį ir būtent tai pranešėja ir pabrėžia savo pranešime. Nenorėčiau papildomų klausimų iškelti, ir taip jų yra nemažai. Aš tiesiog tikiuosi, kad galėsime ir toliau visą dėmesį išlaikyti, sutelkdami iš žmonės. Kalbam apie sveikatai skiriamus biudžetus. Nes jeigu mes daug e, pinigų išskirsime netinkamis vaistams, pavyzdžiui, kaip tamiflų, tai tuomet pritrūks pinigų kitiems vaistams, kurie iš tiesų yra labai reikalingi. Ačiū. Thank you, Mrs. Auken. Ačiū, ponia Auken. ECR šešėlinis pranešėjas, jo nėra, tačiau yra jį pakešintis asmo. Aš kalbėsiu daniškai. Deja, mano kolega šiandien negali dalyvauti, tai jisai šimtų procentų pritarė pranešėjos pasiūlymui. Tačiau mes teiksime ir keletą pakeitimų. Tačiau pranešės tikrai e, turi mano kolegos pritarimą. Noriu pirmiausia padėkoti pranešėjai. Mes ne visada sutarėme, tačiau šį kartą tikrai pritarėme. Turime tikėtis, kad tie žmonės, kurie dirba vaistų pramonėje, kad jie patys niekada nesusirgs kad nepateks į tokią padėtį, kurią mes patenkame, kai mums reikia vaistų, tačiau tie vaistai nėra veiksmingi arba rezultatas yra netoks, kokiu reikėtų. Mes turime suprasti, kodėl e, žmonės turi e, verstis veikla, kuri jiems tik patiems aktuali kai jie bando tik tai patys paspendyti. Ir e, turime būtent labai akylus būti dėl tokio elgesio. Ačiū. Toliau ponė Susa. Guo e vardu. Ačiū pirmininkė. Labai sudėtinga ši tema yra, labai plati, taip pat ir nepaprastai svarbi. Norėčiau porą akcentų paminėti. Etika ir skaidrumas. Aš ir mano frakcija manome, kad komisijos pasiūlymas, pradinis pasiūlymas, apie kurį dabar kalbame, iš tikrųjų nutolsta nuo principų, kurie yra patvirtinti medicinių tyrimų srityje. Ir taip galvoju ne tik aš, net ir pasaulio medicinos asociacija tą pačią nuomonę yra išsakiusi nuomonėje, kur yra išsiųsta visiems tikriausiai kolegoms, aš ją gavau pati. Nemanau, kad tik man jinai būtų būsi atsiųsta. Ir ten pasakyta, dabartinis komisijos pasiūlymas nesilaiko pagrindinių etinių principų, kurie išdėstyti e, Helsinkio deklaracijoje. Šis komisijos pasiūlymas nereikalauja ir aiškiai nenurodo, kokiu mastu reikia, e, kaip svarbus yra iš ankstinis etikos komiteto leidimas. Ir taip pat Kitas labai svarbu, svarb, kitas svarbi struktūra - Europos etikos mokslinių tyrimų tinklas e, kalba panašiai. Būtent, kad pasiūlyme nenurodoma, kad turi būti aiški nuomonė gauta iš etikos komiteto ir tai yra nepriimtina. Yra ir kitų susijusių elementų kaip kad valstybių narių galimybės e, netaikyti sistemos, jų nėra daug tų galimybių. Yra e, taip pat e, nepaminėti etiniai aspektai susijęs su klinikiniais tyrimais. Kyla pavojus, kad užsakovai tyrimų gali vykdyti tyrimus tose šalyse, kur reikalavimai yra švelnesni, nes pagal komisijos pasiūlymą bet kuri valstybė narė, kuri priima Europ, e, tyrimų rezultatus, e, tai tarsi taiko visai Europos Sąjungai. Ir labai e, trumpas paraiškų nagrinėjimo laikas mūsų nuomonės skirtingai nuo kitų kolegų ir tai gali sukelti vairiausių pavojų, ypač tyrimų dalyviams. E, raštų duodamas sutikimas, gavus informaciją apie tyrimą. Aš nekalbu apie ypatingasias situacijas, bet apie įprastas planuotų klinikinių bandymų situacijas. Yra labai daug silpnų vietų komisijos pasiūlyme dėl tų raštiškų sutikimų gavus informaciją. Norėčiau pritarti tam, ką sakė daugelis kolegų dėl skaidrumo labai svarbu, kad būtų galima susipažinti su rezultatais ir duomenimis, o ne tik su santraukomis, o Dėl e, klinikinių bandymų duomenimis turime būti labai atsargus, e, turime gerai apsaugoti esmens duomenis. Mes e, turime užtikrinti, kad duomenys bus anonimiški. Taip pat labai svarbu, kad visuomenė ir mokslininkai turėtų galimybę susipažinti su išsameis rezultatais, o ne nedidelėmis santraukomis atlikus klinikinius tyrimus. Komisija sako, kad klinikiniai tyrimai e, mažėja po to, kai buvo įvesta direktyva, bet savo pasiūlyme dėl direktyvos dėl reglamento atsiprašau, komisija nepatvirtina savo teiginio jokiais duomenimis. Taigi norėčiau paprašyti komisijos, kad galbūt mums suteiktų išsamesnę informaciją. Noriu pasakyti, jog komisija tikriausiai e, sako tiesą, aš nekvestionuoju to teiginio, bet norėtume matyti tam tikrų ir įrodymų pagrindo. Uh, Taip pat e, etinių reikalavimų klinikiniams e, bandymams mažinimas. Tokiu būdu mes e, paskatinsime tarsi jų skaičių. Manau, kad yra neteisinga sakyti ar manyti, kad etiniai reikalavimai riboja tyrimų skaičių ir jeigu mes užvelnsime šį aspektą, tai pamatysime daugiau tų tyrimų. Manau, kad pranešime yra labai svarbių aspektų, labai svarbių pakeitimų, kai kuriems pritarėme, kai kuriems pritarėme iš dalies ir mūsų frakcija pati teiks pasiūlymus ne tik tai dėl tų klausimų, kuriuos paminėjau, bet ir dėl kitų mano frakcijos nariai ir aš esame pasirengę dirbti su pranešėjais, šešėlinės pranešėjais toliau, kad galėtume pagerinti reglamentą ir užtikrintume, kad tai bus geras pasiūlymas, kuris apsaugos žmonės ir taip pat, kad bus plačiai taikomi klinikinių tyrimų etiniai principai. Ir e, mes e, turime pirmiausiai galvoti apie klinikinių tyrimų dalyvius ir jų interesai turi būti patys svarbiausi. Mes e, dirbsime kartu ir kovosime už tai, kad šis pasiūlymas tuos principus įtvirtintų. Ir kaip jau anksčiau sakiau, negalime nutolti nuo savo principų. Ačiū, ponė Susa. Dabar kreipsimės į paskutinius septynis kalbėtojus. Liko mums 40 minučių. Šį klausimą turime baigti nagrinėti ir dar tris klausimus. Dabar prašau kalbėti ne ilgiau kaip dvi minutės. Pirmasis Peitelyzė. Ačiū. Dar kartą pasakysiu, kad reikėjo iškart apsitarti dėl to, kiek galima bus kalbėti, o ne pabaigoje diskusijos. Norėčiau padėkoti ponė Vilmot ir EPP e šešėliniam pranešiui. Pranešiai. E, labai buvo išsakyta vienašališkos kritikos, e, kuri nėra pagrįsta e, pranešimo projekte, nes komisijos pasiūlymai yra daug pozityvių elementų. Kiek, kuo labiau žiūriu į šį pasiūlymą ir kuo daugiau kalbu su ekspertais, e, tai matau, ponė e, Siūza paminėjo nemažai keletą asociacijų. Jos sako, kad pasiūlymas negali būti pateiktas toks, koks yra, reikia pakeisti. Aš nebalsuosiu už šį pasiūlymą mes neapsaugosime žmonių, nebeapsaugosim, nebeapsaugosime taip, kaip anksčiau. 2004 metais vyko labai ilgos darybos ir per pirmąjį svarstymą parlamentas pasakė, kad klinikiniai tyrimai negali būti atliekami su vaikais, e, žmonėmis turintiems e, psichikos sutrikimų. Bet komisija dabar tarsi bando švelninti taisyklės ir tai neprimta. Mes negalime sutikti, kad dėl vaikų būtų švelninti reikalavimai. Negalima net e, kalbėti apie tai. O ir tai yra labai aiškus e, pasikeitimas nuo teisinės e, situacijos, kuri buvo prieš dešimt metų. Dėl to, ką kalbėjo ponia Parvanova, sutinku su jie mums reikia dirbti su valstybėmis narėmis. Pagrindinėmis pasiūlyme matome, kad kai kurios valstybė, viena valstybė narė, narė gali pasakyti taip, keturios ne, bet negali būti priimtinas toks tai principas. Dėl skaidrumo aš pritariu pateiktiems pakeitimams. Laikas, laikotarpis taip pat labai svarbu. Bus daug spaudimo Ir dar manau, kad mes turime numatyti pakankamai laiko, kad suformuotume kitus pakeitimus. Under to minutter. Jeg vil starte med at sige... Nešaldamosi. Pasitengsiu savo nuomonę išsakyti per trumpiau nei dvi minutės. Norėčiau padėkoti poniai Vilmo parengus puikų pranešimą, gerai subalansuotą pranešimą, nes yra rūpinamasi ir pacientų apsauga ir bandoma įdėkti veiksmingesnius klinikinius tyrimus. Aš pasisakau dėl to, kad noriu pritarti daugeliu kolegų, kurių, kurie sakė, kad reikalingas didesnis skaidrumas, kalbant apie klinikinius tyrimus. Aš manau, kad pasiūlymas teikti klinikinių studijų ataskaitas yra geras, tačiau turėtumėme pasvarstyti apie galimybę žengti dar daugiau nei tai, apie ką kalbėjo ponė Auken, turėtumėme gauti prieigą ne tik prie ataskaitų, bet ir prie neapdorotų duomenų. Aš žinau, kad e, vyksta diskusijos apie komercinius interesus, tačiau turime pasakyti, kad ne, bent jau nepriklausomi mokslininkai turėtų gauti galimybę naudotis neapdorotais duomenimis. Aš manau, kad turime tai aptarti. Pacientai, piliečiai apskritai turi teisę į skaidrumą. Ir bendrai pranešimas yra geras ir tikiuosi, kad pacientų saugumas pagerės ir taip pat pacientai gaus e, daug informacijos. Pone Lepaš, ačiū pirmininkai, daug kas buvo pasakyta, taip, reikia vėl atkurti etikos komitetus, tai yra absoliučiai būtina. Kitas dalykas terminai, per trumpas terminas, nes sprendimas, e, laikas, per kurį priimamas sprendimas, per jį nėra galimybės pasakyti nacionalinėms institucijoms Antras dalykas, problema, kuri nebuvo iškelta, tai yra tam tikri apibrėžimai. Ta farmacijos įmonė, kuri dalyvauja atliekant klinikinius tyrimus, ji neturėtų atsikratyti savo atsakomybės. Ir trečias dalykas, man atrodo, labai svarbu pagerinti piliečių prieigą prie informacijos, apie tai kalbėjo ir kolegė ponia Auken. Ketvirtas dalykas, labai svarbu užkirsti kelią padari, ne, ne šalingiams padariniams. Ir taip pat reikia užkirsti kelią trečiųjų šalių e, konkurentų galimybę pasinaudoti rezultatais. Ačiū dabar Fransuas Krostet. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, labai džiaugiamės, kad kalba eina apie reglamentą, ir, o ne apie direktyvą. Direktyva tikrai davė katastrofiškų rezultatų, kaip puikiai prisimename. Ir klinikiniai tyrimai jų sumažėja Europoje ir tai duoda nekokių padarinių. Kiti dabar, kalbant apie etikos klausimus ir tai susijęs su subsidiarumo principu. Dėl etikos komitetų visi sutarėme, turime pasisakyti už etikos komitetus, tačiau išsaugoti ir teksto pagrindinę dvasę. Dabar kalbant apie rizikos klausimą, apie tai kalbama reglamento pasiūlyme, tai yra geras dalykas ir taip pat kalbama apie intervencijų kategorijas, kalbama apie mažos rizikos intervencijas ir panašiai. Taip pat reglamente numatyta, kad jeigu atitinkamos institucijos nesureaguoja, tuomet jų atsakymas laikomas pozityviu Tai yra toks mechanizmas, kuris irgi yra gan įdomus. Dabar prieiga prie duomenų, žinoma, labai svarbu užtikrinti skaidrumą. Skaidrumą, kuris taip pat atsižvelgtų ir į mokslininkų interesus. Ta informacija, kur yra viešinama, turi būti apsaugoma ir turi būti vengiama asmens ir komercinių duomenų viešinimo. Taip pat turime vengti skatinti tokią nesažiningą konkurenciją nes kalba eina apie gan brangius dalykus ir reikia išsaugoti intelektinę nusavybę. Dabar kalbant apie retas arba labai retas lygas, čia klinikinius tyrimus yra sudėtinga atlikti dėl to, kad kalba eina apie geografinę apriepti ir apie tam tikras retas lygas, kurios yra susijusios ir su kitais simptomais. Taigi, tikrai norėčiau, kad retos ir labai retos lygos e, būtų kuo galima dažniau tyriamos. Iš tiesų ir pediatrijoje, pažiūrėjau, randame labai retų vėžio lygų. Ir labai svarbu, kad būtų atliekami klinikiniai tyrimai, bandant e, surasti e, gydimo metodą. Ačiū. Ačiū toliau, Karl Šmitė. Ačiū. Manau, kad jūsų pranešimas yra tikrai tinkama linkme parengtas, tačiau aš noriu daugiau Šiandien tikrai didžiulė nesėkmė, labai daug neigiamų rezultatų niekada nėra skelbiami, dėl to skaidrumas yra būtinas. Taip pat galbūt reikėtų išsameu kalbėti. Kai kalbama apie pirmuosius rezultatus, jis turėtų išlikti, ta informacija turi išlikti iki, rezult, iki galtinių rezultatų. Pavyzdžiui, jeigu e, širdies infarkto tyrimai atliekami, tai negalima sustoti vien cholesterolio tyrimais. Tam tikrose pogrupiuose pra... visa pirminė informacija turi išlikti. Negalima atrinkti duomenų pagal tam tikrą statistinį atsitiktinumą. Reikia iš anksto visus pirminius rezultatus palikti, kad vėliau nebūtų daroma atranka pagal tam tikrus interesus tų rezultatų. Toliau subranga ir tyrimai trečiosiuose šalise. Jeigu norite, kad Europoje būtų patvirtintas vaistas, reikia laikytis tokių pačių skaidrumo taisyklių, nepriklausomai nuo to, kur tas tyrimas atliekamas. Jeigu norite, kad būtų įteisintas kažkoks vaistas Europoje, reikia lygiai taip pat reikalaukti, kad būtų viešinami e, visi rezultatai, visa tyrimo klinikinio procedūra ir trečiosiuose šalise, kaip Europos Sąjungoje. Jeigu tokie pakeitimai įsigalios, kurie yra siūlomi Tuomet galėtume, turėtume, turėtume žymiai labiau mokslų pagrystą e, vaistų sektorių Europoje. Galima naudoti tam tikrus statistinius duomenis, bet čia reikėtų tikslesnės informacijos. Jeigu kažkoks vaistas yra ne, nepatvirtintas konkrečiam tikslui, bet jis vis tiek yra naudojamas, tokiais atvejais rezultatai ir tie pogrupiai, pogrupiuose rezultatai taip pat turi būti skelbiami. Jeigu nėra dar tas vaistas naudojamas, bet yra kažkokia galimybė numatyta jam naudoti. Ačiū, toliau. Ja, Ponas Seber. Dėkuoju, kad suprantu. Manau, kad visi sutarėme, jog paciento sauga yra svarbiausias dalykas šiame reglamente, ypač tada, kai patys žmonės negali priimti sprendimų. Mes turime užtikrinti, kad gydytojai veiktų uh, atsižvelgdami paciento interesus. Klinikiniai tyrimai turi būti atliekami Mm, kuo plačiau, kad būtų galima tarp valstybinių mastų pasinaudoti tų tyrimų duomenimis. Mes neturėjome galimybės bendradarbiauti ir pasinaudoti klinikiniais tyrimais, mm, kurie atliekami kitose šalise ir taip pat kitose mm, srityse. Manau, kad duomenų bankas šia, šiame kontekste būtų ypatingai svarbus ir sveikintinas dalykas. Komisija turėtų apsvarstyti mūsų teikiamus pakeitimus ir pasižiūrėti, kaip galima pagerinti padėtį, kad klinikinių tyrimų rezultatai būtų prieinami kiek galima daugiau žmonių. Turime nepamiršti, įsisamoninti, jog žmonės keičiasi, jų sveikatos būklė keičiasi ir mes turime taip pat naudoti ir naudotis ir naują terpę ir taip pat panaudoti pažangą, kuri yra pasiekta vaistų srityje. Klinikinių tyrimų tendencija perkelti klinikinius tyrimus kažkur kitur nėra sveikintina. O jeigu taip jau būtų, tokie patys standartai turbūt įtaikomi ir trečiosiams šalims, bet galbūt būtų geriausia tai tikrinti, kaip tie standartai atitinkami Europoje, o ne kitose šalise. Reikėtų sustabdyti šią tendenciją. Taip pat svarbu kuo labiau įtraukti pacientus į tyrimus ir suteikti jiems visą reikiamą informaciją. Pranešime tie visi dalykai yra minimi ir reikėtų pažiūrėti, kaip galima šį aspektą sustiprinti. Toliau ponia Hipner, paskutinė kalbėtoja sąraše. Dėkoju. Tai labai svarbus klausimas, klinikiniai tyrimai. Jie turi būti visiškai skaidrus, tačiau čia turi būti laikomas ir konkrečių procedūrų. Tai apie ką jūs kalbat, yra patologija, Tačiau turime nepamiršti procedūrų, kurių reikia laikytis klinikiniuose tyrimuose, kai tuos klinikinius tyrimus atlieka autorizuotos institucijos ir mokslinių tyrimų centrai. O ne kažkokios nusikalstamos organizacijos. Pavyzdžiui, ir kliena nėra uždrausta, tačiau negalima jos įdėti uh, pridėti prie kitos mėsos ir teikti, kad tai yra jautiena. Ta pati galima pasakyti ir apie farmacinės įmonės. Turime sutelkti dėmesį į pacientą, turime žiūrėti klinikinius tyrimus, į, taip, į tai, kaip laikomasi procedūrų. Turime vertinti, kada reikia leisti vykdyti tokias procedūras ir tyrimus ir taip pat turime reglamentuoti prieigos galimybę. Jeigu visa informacija bus atskleidžiama, tai taip pat gali išgazdinti vartotoje. Čia reikia elgtis atsargiai, ypač kai kalbama apie klinikinius tyrimus. Nes jeigu kalbame apie visiems prieinamus rezultatus, tai reiškia, kad bet kas gali pasižiūrėti internete, kokie yra tyrimų rezultatai. Bet toks asmuo neturi galimybių įvertinti, kokį poveikį tie rezultatai gali turėti jo sveikatai. Tik specialistai gali atlikti tokį vertinimą. Todėl turime vertinti klinikinius tyrimus, o ne kažkokią nusikalstamą veiklą. Ačiū. Toliau Europos komisijos vardu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 nes pacientai, kurie dalyvauja tuose tyrimuose, jie dalyvauja įvairiuose labai centralizuotėse tyrimuose ir mums reikia atrasti kažkokią sistemą, kaip įtraukti pacientus, kad jie dalyvautų tokiuose tyrimuose. Ir galiausiai, remiantis ponios Vilmot nuomonės pasiūlymų. Mes tikimės, kad diskusijos bus konstruktyvios Europos parlamente ir tikimės, kad surasime susidarimą, tinkamą susitarimą iki kitų Europos parlamento rinkimų. Ačiū komisijai. Ir paskutinis žodis pranešėjai poniai Vilmut. Aš nekalbėsiu ilgai, nes, nes jau trūksta mūsų laiko. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. Manau, kad mes tikrai plačiai sutarėme. Jau nemažai vyko susitikimų prieš parengiant šį pranešimą ir mes visi daugmaž sutarėme ir manau, kad šis teisės aktas tikrai galėtų būti gerai parengtas. Aš esu pasirengus pasikalb... pakalbėti ir plačiau. Etikos komitetai aš apie tai kalbėjau ir daugam šis klausimas yra visiškai patenkinimai išspręstas. Dauguma e, pritarė komisijai, komisija nuveikė gerą darbą, mes turime turėti tvirtą dėrybinę poziciją, tačiau neturime pratesti terminų, nes jeigu pratesime tuos terminus dabar, tai visa tai bus jau nebepriimtina. Gana didžiulė problema yra skaidrumo klausimas. Labai daug buvo disku, diskutuojama apie tai spaidoje su interesuotosiomis šalimis daugybė klausimų susijusių skaidrumu. Iš šiandienos diskusijų matosi, kad kai kurie žmonės mano, jog klinikinių tyrimų ataskaita yra per didelis reikalavimas, o kiti mano, kad reikia visus netgi tarpinius duomenys teikti. Klinikinių tyrimų ataskaita, mano galva, yra geras kompromisas. Tai yra traptautiniu mastu pripažintas būdas. Žmonės jau turi renkti tokias ataskaitas. Ir tam tikra santrauka bus pateikta ir plačiai visuomeniai. Pono Žyvan sakė, kad tai yra labai sudėtingas dalykas, techninis dalykas, tačiau bus parengta supaprastinta santrauka plačiai visuomeniai, o platesni rezultatai juos taip pat bus galima su jais susipažinti prireikus. Manau, kad tai yra tinkamas kompromisas, mes toliau tęsime diskusijas. Tikiuosi, kad diskusijos bus produktyvios ir dalyvaujantiems asmenims ir šešėliniams pranešėjams aš noriu pasakyti, jeigu norite padiskutuoti su manimi, bet kuriuo aspektu susisiekite su manim. Turime pasiekti plataus sutarimo šio klausimu, nes aš norėčiau, kad šis teisės aktas būtų priimtas dar šio parlamento kadencijos laikotarpiu. Tai padės ir ligonėms, ir mokslininkams, kurie atlieka tyrimus šioje srityje. Ačiū poniai Vilmot prieš nustatydamas e, terminus pakeitimams dėl darbo tvarkos. Dar kartą norėčiau pasiūlyti, kad nukeltume terminą pakeitimams. Galėtume galbūt per koordinatorių posėdį pakalbėti apie tai. Noriu dar ponerys pasakyti, kad 2001 metų tekstas numato apsaugą E, nepilnamečiams, e, kitiems pažeidžiamiems subjektams. Ir jeigu dabar pasižiūrėsime į tai, kas ten parašyta ir kas siūloma dabar, tai matysime, kad ne ta pati formuluotė, kad susilpnintas tekstas, taip sako man ekspertai. Komisija net turėtų tikriausiai e, prita, e, prieštarauti pakeitimui, kuris galėtų e, atstatyti tą netikslumą, ponė Vilmart. Jau apie tai kalbėjome. Šis pranešimas jau buvo pateiktas vasarą. Žmonės tikriausiai žino, ką norėtų pakoreguoti savo pakeitimams. Nuo 13 vasario jau galėjote matyti dabartinį variantą pranešimo. Uh, bet aš noriu, kad mes kaip galima greičiau sutartume dėl šio teisės akto, kad neatidėtume viso tvarkaraščio. Galima galbūt nukelti terminą dienai arba dviems, bet galbūt galėtume 20-21 kovo komitete svarstyti pakeitimus. Visų mėnesių nenorėčiau nukelti, gal porą dienų ir jeigu mes e, būtent pratęsę terminą dviem dienoms dar e, laikysimės tvarkaraščio, tai viskas gerai. Dėkui, ponia Vilmort viską teisingai pastebėta. Komisijos pasiūlymas pernai Liepos mėnesį buvo paskelbtas, taigi buvo jau galima susipažinti su juo. Tam, kad laikytumės tvarkaraščio e, ir kad galėtume balandį gegužę svarstyti pakeitimus, turime nusistatyti pakeitimams terminą kitą savaitę. Iš pradžių buvo tai buvo numatyta 26 vasario. Vieną dieną galime uh, dar skirti savo papildomai. Taigi siūlome, kad uh, terminas būtų 27 vasario diena ir paskui galėsime svarstyti pakeitimus kovo 20, o balsuoti balandžio 24. Gerai? E, toliau skubiai periname prie kito klausimo. Giliavandenių žuvų ištekeliai, žvejyba. Iškart suteikiu žodį Anai Rosbach. Pirmas nuomonės panešėjai, labai ačiū, kalbėsiu savo gimtają kalbą žinau, kad tai yra tik tai nuomonė e, žuvininkistės komitetui. Deja, gali prireikti kur kas daugiau paaiškinimų iš mano pusės. Trys elementai. Pirmiausiai papasakosiu, ką siūlo komisija, paskui pasakysiu e, šiek tiek plačiau, kas yra mm, tokia žvejyba giliavandenių žuvų ir toliau Dabar grįžtų prie mm, komisijos pasiūlymų. Egzistuoja reglamentas e, jau gal dešimt metų dėl Šiaurės Lietų Atlanto ir žvejybos šiame regione. Bet matome, kad e, poveikis e, žvejybos yra labai neigiamas dugno habitatui. Fla... florai ir e, faunai. Ir mes turime apsaugoti įvairovę gyvalendenių žuvų, taip pat užtikrinti bioįvairovę, turime galvoti apie tvarumą ir mažinti poveikį neigiamą tokios žvejybos e, giliavandenėms žuvims. Tiek dėl komisijos pasiūlymo. Dabar kas yra giliavandenių žuvų žvejyba? E, žuvų, giliavandenės žuvų veislės ekosistema yra viena, vienas iš tomiausių ekosistemų. Mokslininkai e, atradę, aprašė plačiai, yra tik tai labai nedėlį procentą, mes nedaug e, žinome apie visas rūšis ten gyvenančias. E, toje aplinkoje gyvenama daug nežinomų e, rūšių, koralų, e, netgi nepaprastai senų kelių tūkstančių metų. Kai kurios e, rūšys yra labai e, jautrios, bet jos e, gyvena iki 150 metų ir dauginasi gana vėlai. Ir žinome, kad pakrantėje, pavyzdžiui, menkės kitų žuvų ištekliai jau išnaudoti, dėl to bandoma nukreipti visas pastangas į gilę vandenės žuvis. Reikia galvoti apie e, įrangą, kuri leistų, kuri, kuri žvejojama ši žuvis. E, žvejyba vyksta labai giliai, kelių šimtų metrų gilyje. Tai gali uh, pakengti aplinkai, koralai yra naikinami. E, giliavandeniai traulai yra nepaprastai pavojingi, kadangi jie e, su naikina viską ir 30 procentų sugavimų yra virš, e, yra netinkami, jie neturi jokios komersinės vertės ir išmetant e, į jūrą atgal sugautą tokią žuvį, vis tiek jinai nebeišgyventų. Šis, m, mm, galiu pasakyti, kad aš e, remiu komisijos pasiūlymą ir taip pat mes turime taikyti atsargumo principą gilia vandeniai e, žvejybai tam, kad apsaugotume pažeidžiamas rūšis. Reikia apibriežti keletą kriterijų, norint ekosistemas pažeidžiamas apsaugoti. Turėtume uh, e, užkirsti kelią tam baisiam biovairovės praradimui, kuris dabar vyksta. Ir siūlau uh, E, kad komisijos pasiūlymas būtų įgyvendintas e, ir patvirtintas, taip pat atnaujintas, atsižvelgiant į Lisabono sutarties nuostatas ir taip pat taikant ES e, priemonės atitinkamas, siekant stiprinti tvarumą išteklių. Taip pat reikia laipsniškai atsisakyti tokios žvejybos formos, kur yra ypatingai uh, neigiama. Ir taip pat e, reikia e, nepamiršti sprendimų dėl e, žvejybos giliuose vandenyse ir taikyti pakaitinę sistemą laipsniškai. Reikia galvoti apie žvejybos įrangą, šiaurės e, rytų Atlanto vandenyse. Pirmiausiai, e, ši e, tokio pobūdžio žvejyba, apie kurią kalbam, yra pasaulinis reiškinys, reikia laikytis tarptautinių susitarimų šioje srityje, reikia derinti mūsų veiksmus su trečiosiomis šalimis ir reikia geriau kontroliuoti trečiųjų e, šalių laivyną. Dar siūloma nemažai kriterijų, kurie leidžia mums vertinti, kokį poveikį turi ši e, žvejyba. Reikia laikytis jungtinių tautų rekomendacijų ir nuomonės. Matome, kad jau dabar egzistuoja poveikis, reikia jį labai gerai išanalizuoti. Suteiksiu žodį tik tai dviem šešėnės pranešėjams, kurie yra ir kitaip mes šio klausimo negalėsime apsvarstyti. Linda. Noriu pasakyti, kad pritariu Anas Rožbach pranešimui, komisija teisingai elgesi, imdamasi veiksmų dėl šios žvejybos, nes e, žinome, kad tos žuvis, e, kurios gyvena e, jūroje giliai, e, bręsta vėlai ir negalime E, pereikvoti, išeikvoti išteklių. Ir aš pritariu e, nuomonės pranešiai Kukovič. E, atsisai kalbėti šešėlinė pranešė. Vasario 22 yra terminas pakeitimas pateikti, 21 kovo svarstomi bus pranešimai, balsuojama dėl, atsiprašau, pakeitimai, o paskui bus balsuojama e, balandį, e, balandį plenarnėje sesijoje. Čia pirmininkė, šį kartą labai trumpai pristatysiu nuomonę, nes kalba eina apie tuos dalykus, dėl kurių mes bendrai sutarėme. Tiesiog yra sureaguojama į regionės plėtros komiteto pranešimą dėl pramonės, e, pramonių rajonų regioninių strategijų ES. Aš tiesiog savo nuomonėje akcentuoju, kad reikia nepamiršti aplinkosauginių klausimų ir juos įtraukti į tas strategijas. Valant užterštas e, teritorijas, užterštą vandenį, tiesiog reikalingas labiau integruotas požiūris. Ir siūlysiu pati tam tikrų papildymų ir tikiuosi ir kolegų indėlio konstruktyvios kritikos iš jų pusės. Aš esu iš šalies, kur pramoninės zonos, ne, pramoninių zonų nėra gyvenamosiose teritorijose. Tačiau yra šalių ES, kur žmonės faktiškai gyvena visai šalia fabriko. Ir mes e, tą pamatėme, kai svarstėme Seveso direktyvą. Taigi, daug ką dar čia reikia padaryti ir aš manau, kad iniciatyva yra labai svarbi. Taip yra, tai yra neteisėkuros iniciatyvos pranešimas. Ar šešėliniai pranešėjai norėtų kažką pasakyti? Labai trumpai, pirmiausia, ponė Hibner. Ačiū. Labai gerai, kad e, pradedame šias diskusijas apie regioninės pramoninių zonų strategijas. Pirmiausia, čia svarbus, aišku, yra finansavimas ir čia kalbame apie bendrą finansavimą tiek vietos, tiek nacionalinis, tiek europinis finansavimas numatomas, taip pat tų zonų struktūriniai pakeitimai, pokyčiai, taip pat turime remti smūkų verslą, kad jis būtų novatoriškesnis ir švaresnis. Taip pat ypatingą dėmesį turime skirti skirtumams tarp įvairių ES regionų. Gali vykti šioks toks bendradarbiavimas tarp tų regionų, tačiau regionai visi negali naudotis tomis pačiomis technologijomis. Taigi daugiausia dėmesio, aišku, turime skirti naujoms švarioms technologijoms ir jomis pasinaudoti, kai jos yra rentabilios ir um, racionalios. Atsinaujančiai energijos šaltiniai, aišku, čia yra labai svarbus ir taip pat e, būtinybė laikytis reglamentų nuostatų, mes turime maisto, atsiprašau, vandens kokybės, e, maisto kokybės direktyvas, taigi reikia jų nuostatų paisyti. Kitas dalykas - inovacijos, saugant ir laikant atsinaujančią energiją. Nes dabar neturime metodų, kaip galima atsinaujančią energiją kaupti, saugoti. Ir nėra netgi jokių paskatų ekoinovacijoms. Kitas dalykas - dar integruotas transportas. Man reikia čia daugiau laiko, kad aš galėčiau paaiškinti, ką noriu pasakyti. E, nes transporto klausimas tikrai yra labai svarbus, jo pamiršti negalime ir dar traukdami ir piliečius mes galėtumėme sukurti tikrą regioninę politiką. Piliečiai, piliečiams tenka tam tikros prievolės ir taip pat piliečiai turi dalyvauti priimant sprendimus vietos regioninių lygmenių. Taigi svarbu įtraukti ir piliečius. Ačiū. Pirmininkas dėkoja vertėjams. Linda. Viena mintis. Norėčiau pasakyti, kad pritariu vėlgi daugeliu dalykų, ką parašė Ana Rosbach dėl efektyvaus energijos naudojimo, bandant spręsti nedarbo problemą pramonėse teritorijose zonose, o darbo galime sukurti investuojant į efektyvų energijos naudojimą ir padedant žmonėms taupyti pinigus. Dar vienas dalykas, kuris nėra paminėtas, tai yra valstybės subsidijų klausimas, tam, kad pramoniai rajonai pritrauktų daugiau investicijų ir sukurtų darbo vietų. Pramonės komitete šiandien aptariamas naujas vadovas. Ir pramonės zonose nėra numatyta galimybė teikti subsidijas tampioms įmonėms. Ir tai yra klaidinga, nes stambios įmonės investuoja švarias technologijas, efektyves energijos prasme, energijos e, e, prasme e, technologijas. Taigi aš siūlysiu pakeitimą to klausimu. Panajatov, ponas Panajatov yra šešėlinis pranešėjas ir yra pranešėjas dėl kito, dėl baterijų klausimo. Taigi, kaip norėtumėte dabar, ar dėl šio klausimo, ar tiesiogiai prie baterijų perėti? Prie baterijų labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šiandiems pranešėjams, visiems kolegoms, kurie pateikė nemažai pakeitimų. Turėjau pasiruošęs ilgą kalbą, bet galiausiai gal tik du sakinius pasakysiu. Pirmiausia, pasiūliau panaikinti išlygą, prailginti išlygą vieneriais metais iki 16 metų gruodžio 31 dienos. Argumentus pateikiau komitete dar lapkričio mėnesį. Dabar laukiu tolesnių diskusijų su šešėliniais pranešėjais prieš balsavimą komitete kovo mėnesį ir tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti racionalaus kompromiso tarp įvairių pozicijų, apginant ir vartotojų, ir verslo interesus, ir visą vertės grandinę, pasirūpinant aplinkosaugą, žmonių sveikatą ir taip pat numatant laiką technologiniams pokyčiams įgyvendinti, keistis geriausią praktiką, mokytis ir dėkti inovacijas šioje srityje. Ačiū. Dėkoju. Pakeitimų patikimo terminas 26 diena, balsuosime kovo 20 dieną. Pone, pone Kukovič, trumpą pastabą turite. Aš esu šešėlinė pranešėja šiuo klausimu dėl baterijų. Bet dar nepradėjome baterijų. Tiesa, pradėjome, sako pirmininkas. bet dar man reikia priminti, kad vasar 26 ir kovo 20 yra terminai dėl pramonės rajonų, o dabar baterijos. Dabar jūs galite pasakyti. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ir visiems kolegoms EPP frakcijoje, kurie skiria dėmesio šiam klausimui. Pone Panajotov, aš klausiausi švediško vertimo ir man atrodė, kad kalbėjote apie pramonės rajonus, o dabar kalbėsite apie baterijas, ar ne? Ne, atsiprašau. Keli sakiniai tik tai. Čia svarbu surasti geriausią sprendimą ir aplinkosauginius ir sveikatos argumentus reiktų suderinti ir suderinti tai su tuo, kokį poveikį turės pramoniai šį direktyvą. Taip pat Turime nepamiršti, kad vis dar gyvename krizės sąlygomis. Ir dėl to reikalinga subalansuoti tam tikrus pakeitimus, kurie, mano vertinimu, ne visuomet yra labai realistiški. Aš tikiuosi, kad su gypsidabrio baterijoms bus šis beitas padarytas, padaryta, nes e, ypatingai vaikams yra pavojingi gypsidabrio, pavojingos gypsidabrio bakterijos. Baterijos, taip pat ir kadlio baterijos ir baterijų perdirbimas turi būti vertinamas kaip šaltinis, nes Europa susiduria vis dar su krize. Ir nikelio kadmio baterijas galėtumėme perdirbti ir panaudoti tas medžiagas kitais tikslais. Kitais tikslais. Ačiū. Yeah, next, uh, Kitų šešėlinių. Kito šešėlinio pranešėjo nėra. E, Pone Makebina, ar jūs e, vietojo pasakysite? Taip, tik tai norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcija nepritarė tam, kad terminas būtų pratestas ir kad būtų šimtas žingsnis atgal. Mes nepritarėme tai išlygai ir praeitą kartą, taigi nepritarėme jos prailginimui. Uh, tačiau pritarėme tam, kad e, gypsidabrio baterijos būtų panaikintos. Terminas gypsidabrio baterijoms dar galėtų būti trumpesnis. Na ir, ką žinai, reiktų dabar pratesinėti tą, tą terminą. Aš turiu pastabą dėl pakeičiamumo nes gyvavimo ciklas trumpesnis dėl to, kad baterija baigia galioti ir galima ją pakeisti. Tačiau vartotojai ne visuomet gali tas baterijas pakeisti, jeigu yra neintegruota. Ir taip pat baterijos gyvavimo ciklas trumpėja dėl netinkamo baterijos veikimo. Kitų šiandien pranešėjų nėra, tai baigiame posėdį balsuosime kovo 20 dieną. So uh, we will continue at 3 o'clock with a hearing uh, for the candidate for the director. 15 val. išklausysime uh, mūsų svečio kandidato.